Sveiki susirinkę kolegos į posėdį. Posėdis kelbiu pradėtų. Ir dabar dirbsime laikydamiesi darbo tvarkės. Ar tinka visiems toks scenarius, tokia darbo tvarkė kaip yra? Taip, atrodo, tinka. Tiesa, dar šiuo klausimu norėčiau pridurti tai, kad e, sulaukėme prašymo iš kolegos Čianpieto išbraukti iš darbo tvarkės aštuntąjį klausimą, kur kalbam apie Sąjungos 19 finansinių metų bendrąjį biudžetą, visus skirsnius. Ir tom, čia yra siūloma, kad būtų primtas ne komiteto sprendimas, kad būtų teikiamas šeštasis dokumentas su visais pakeitimais, patvirtintais biudžeto komitete, kad galėtume prieš tai apsvarstyti visą poziciją. Bet to dokumento negausime iki šios savaitės pabaigos. Kita vertus, ponas Didie yra EPP šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Ponas Selimovič yra Aldė šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Jie prašo e, palikti balsavimą ir balsuoti šiandien, dėl to klausimų, taip kaip yra suplanuota. Jeigu nėra prieštaravimų, tai tuomet šį klausimą išbrauksim galbūt. Jeigu prieštaravimų yra, tai tuomet, tuomet turėtume laikytis numaitytos balsavimo procedūros. Kas pasisakytų dėl to, kad aštuntasis klausimas būtų išbrauktas iš darbo tvarkės? Kas balsuotų už iš tų nedaugelių dalyvaujančių posėdį narių? Tai reiškia, kad du balsai norėtų, kad būtų išbrauktas šis klausimas ir vienas balsas, kad būtų paliktas darbuotojų arkiai šis klausimas. Uh, kadangi dauguma nusprendžia, kad šis klausimas turi būti išbrauktas iš darbo atvarkės, tai tuomet taip ir padarysime. Toks yra mano kaip pirmininkės sprendimas. Pirmininkės pranešimai e, neverčiama reikia bulgarų, suomių ir kruatų kalbas, į kitas kalbas vertimas yra užtikrintas. Tarp institucinės darybos antrasis darbo atvarkės klausimas, kaip žinote, dabar svarstome privataus gyvenimo ir profesinio gyvenimo pusiausio užsikrimo direktyvą. Buvo pakeitimų pateikta vakar po pietų. E, teisės aktų prieimėjai diskutavo, kokios apriepties tai turėtų būti. Tai teisės aktas buvo diskutuojama apie motinystės ir tėvystės e, atostogas. Ir diskusija buvo tikrai labai konstruktyvi. Galėjome pradėti e, svarstyti įvairius variantus. Lapkričio 6 vyks kitas susitikimas dėl šio klausimo. Trečias klausimas. Būsimi trilogai. Bus kalbama apie agentūras, mes diskut... su jais suinteresuotais su subjektais palaikome ryšius. Spalio... Lapkričio 16 yra numatytas posėdis. E, jis turi atvykti dar iki 10 valandos. Ketvirtas. Tarpo tarkis klausimas dėl kalbėjimo laiko. Darbo tvarkė mūsų yra tikrai įspūdinga šiandien. Daug ką turėsim aptarti. Ir dabar jūsų čia nedaug, bet bus tikrai tokių narių, kurie norės pasisakyti. Ir norėčiau jūs įspėti, kad kalbėjimo laikas pranešėjams ir šešėlims pranešėjams posėdžio pabaigoje bus nelgesnis negu, tri, negu 3 minutės, o kiti kolegos turės kalbėti 2 minutės. Visi. Kolegos galbūt apsirgė yra labai stipriai šiandien, kadangi nesusirinko į posėdį. Net nežinau, kaip čia paaiškinti tą negausų dalyvavimą posėdyje. Ar galėtume patvirtinti rūpiučio 29 dienos posėdžių protokolą? Dėl to irgi niekas regis pasisakyti nenori. Ir keliaujam prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Bus kalbama apie ES pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimą ES institucinėje struktūroje. Norėčiau pradėti suteikdama žodį ponui Kukan. Jis yra nuomonės referentas. Prašom žodis jums, ponas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tenka malonumas pristatyti šią nuomonę kolegoms. Norėčiau paminėti tai, kad laikas rezoliucijai AFKO buvo pratestas ne kartą. Kolega Spinelli to pageidavo tačiau kolega Spinelli pateiks galutinį darbo dokumentą ir paaiškinamąjį memorandumą rytoj. E, Lapkričio 21 turėtume sulaukti galutinio dokumento. Ir vadovaujantis komitetas, aišku, turėjo renkti savo nuomonę ir mums kilo iššūkis parengti tinkamą dokumentą parankiamasis darbas vyko visais tais svarbiausiais klausimais, kurie mums labiausiai rūpi išvelgiant iš Ample perspektyvos. E, buvo taikomi tam tikri apribojimai teksto apimčiai, dėl to jis toks saliginai trumpas yra. E, aš stengiausi pasiremti svarbiausiais elementais, kurie mums kaip Ample komitetų yra svarbiausi. Tai apima kreipimas į visas ES institucijas, kad būtų atitinkami sprendimai priimti pagrindinių teisių hartijai e, ir kad nuolatos būtų vertinama, ar tokie būtent sprendimai ir buvo priimti. Mes manome, kad socialinėms socialiniai ir ekonominiai dalykai yra svarbus. Hartijoje yra numatytos nuostatos dėl ES ir nacionalinio ligmens nuostatų. Norėčiau pasakyti, kad valstybės narės turėtų laikyti savo įsipareigojimų susijusių su socialiniais ir ekonominiais reikalavimais minimais Hartijoje, e, kai šalis siekia e, prisiderinti prie egzistuojančio ES priemonių tinkamoje srityje. Pakeitimus galime teikti iki e, spalio 18 dienos vidurdienio. E, šešėlinėme pranešėjams tai taip pat bus pranešta atėjus laikui. Ir balsuojama bus gruodžio 3 dieną ir nekantrai laukiu darbo su šešėliniais pranešėjais. Tiek būtų, ponė pirmininkė, aš noriu nu, norėjau sutaupyti laiko kitiems kalbėtams ir atrodo man pavyko. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Kolega Simon, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Ir puiku, kad jis sutaupė laiko kitiems kalbėtojams. Nes taip jau nutinka, kad žmonės paprastai nori pasisakyti daugiau. Sveikiname pranešėją, kadangi jis atliko puikų darbą, pakankamai iš anksto ir mums yra duodamas atitinkamas tonas. Niekas iš to, ką pranešėjas pasakė, mums netrodo prieštaringa, mes galime jam tik pritarti. Aš norėčiau pridėti tik tai, kad socialdemokratų frakcijos nariai galbūt pateiks pakeitimų kai tas, da, tas darbų tvarkaraštis įsibėgės, kaip minėjo mūsų pranešėjas. Savo pakeitimuose sieksime pabrėžti labiau Ample perspektyvą, kad būtų galima užtikrinti, jog visas komiteto siūlymas, pavyzdžiui, socialinių teisių ramstis būtų labai aiškus, kad būtų numatytos reikiamos saugumo taisyklės, kad būtų numatytos socialinės nuostatos tinkamai. Mes norime, kad, kad būtų aiškiai suvoktas kiekvienas pagrindinių teisų hartijos ample elementas. Ir mes džiaugiamės galėdami dirbti prie šio klausimo. Visi šiuo atveju dirbame, sakyčiau, tą pačią linkmę. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Poniai Trebes jūs norėčiau teikti žodį. Dėkoju. Ačiū taip pat ponui Kukanui pranešėjui, kuris dar kartą paaiškino, su kokiais sunkumais e, yra susidūrėma. Kolega kalbėjo trumpai, tai aš taip pat pasistengsiu taupyti laiką. Ačiū už atliktą darbą, ypač turint omenyje tas e, tokias nelabai paprastas aplinkybės. Manau, kad turime būti realistai ir turime pasidomėti, kaip galėtume pritaikyti pagrindinių teisių hartiją e, pagal valstybių narių kompetenciją. Aišku, į, į hartiją nebus įtraukiamas kažkokios naujos teisės. Tiesiog būtina užtikrinti, kad būtų geriau apsaugotos teisės, kurios jau yra numatytos pagal ES teisės nuostatas. E, kaip pasakyta konstatuojamoje dalyje ir taip pat nurodomosiuose dalyse e, mums tas teisės reikia labiau įtvirtinti. Mes EKR vardu norėtume pasakyti, kad šiuo atveju mes kalbame ne tik apie valstybės narės ar piliečius, mes kalbame apie ES institucijas. Čia ES teisės nuostatus turi būti taikomos ypač pavyzdingai. Ta hartija turi būti matoma bendrai, globaliai, teisų hierarchijos jokios čia numatyti nereikia. Tiesiog tas dokumentas turi būti taikomas uh, globaliai. Turi būti taikoma jo visuma. Su kitais šio komiteto atstovais vykau į žmogaus teisų agentūrą Vienoje. Ir galiu pasakyti, kad mūsų pranešime po to vizito galima rasti idėjų, kurios gali padėti pagerinti hartijos taikymą. Ačiū, ačiū pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Pirmininkė, dėkoju žodis poniai Harkin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Kaip jau minėjau, jūs pabrėžėte svarbiausiuosius elementus, kurie labiausiai turi pėti mums, MPL komitetui. Aš pati manau, kaip ir daugelis iš mūsų, kad į hartiją būtina atsižvelgti nuolatos, sistemingai, žengiant visus žingsnius e, teisėkuros e, procese ir be abejo, žengiant visus žingsnius politikos formavimo srityje, mes turime pripažinti tą faktą, kad vyksta tam tikra evoliucija. Ji pastebam, pastebima teisingumo teismo jurisprudencijoje. Ir kai kūrėme teisės aktus, kai, ja, kai juos įgyvendiname, mums būtina neužmiršti pagrindinių teisių hartijos agentūros ir pagrindinių teisų agentūra šiuo atveju, man atrodo, gali mums būti labai svarbus sąjungininkas. Svarbu priminti tai, kad ES turi veikti nepažeisdama pagrindinių teisių ir žmogaus teisių principų. Jie jau numatyti sutartise. Mes taip pat turime nepamiršti ES žmogaus teisių konvencijos. Manau, kad Europos sąjungos piliečiams yra svarbu žinoti, kad jie gali remtis pagrindinių teisių hartiją, kad, kad, kad ji egzistuoja kaip priemonė jiems. Turime būti realistai. Turime užtikrinti, kad ta hartija bus kažkas realaus, kad tai nebus kažkas paskiro, kažkas neiškaus. Žmonės turi žinoti savo teisės ir turi žinoti, kaip jas ginti. Manau, kad svarbu yra ir tai, kad ES pagrindinių hartijų tvarka ar tas režimas nebūtų matoma kaip kažkas neigiamo. ES nenori neigiamai paveikti pagrindinių teisių ir jų taikymo. Tiesiog būtina, kad būtų veikiama aktyviai ir kad būtų užtikrinta, kad politinių lygmenių tose pagrindinės teisės yra nepamirštos ypač tokiuose srityse kaip užimtumas. E, Europos semestras e, ir, ir panašiai. Na ir galiausiai aš manau, kad sprendžiant šios visus dalykus sistemiškai mes padarysime kaip tik viską, kad patikė, padidėtų ES piliečių pasitikėjimas ES institucijomis. O tai, aišku, visada yra labai svarbus dalykas. Dėkoju. Ačiū. Nematau kolegos Silitiotis. Ar kas nors jį pavaduoja, gal kas nors kitas atstovauja GUE frakcijai? Nėra GUE frakcijos atstovų. Tai tuomet keliaukime prie žaliųjų frakcijos ponas Mitrofanus ir šio kolegos nematau. Ar kas nors pavaduoja jį? Prašau, žodis jums, kolega. Um... Dėkoju. Noriu pridėti tik keletą žodžių prie to, kas buvo pasakyta. Ir prie to, ką minėjo pranešėjas ir kiti kalbėtojai. Mums svarbu yra užtikrinti, kad egzistuotų reikiami teisės aktai be abejo, bet kad apie jūs būtų žinoma, kad žmonės žinotų tuos teisės aktus, kad juos suprastų, kad suprastų savo, kokias teisės jie turi. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Taip pat turime pasižiūrėti, kaip visą tai susijęsime su tvaraus vystimosi tikslais. Nes štai dabar tie dalykai susikerta su kitais instrumentais. Turime išsiaiškinti, kaip juos susijęti. Mums taip pat reikia suprasti, kaip tos teisės turi būti skatinamos ir plėtojamos toliau, e, kaip tai susijęti su teisėmis, kurios apima mūsų komiteto kompetenciją. Taip pat svarbu užtikrinti prieigą prie, viešųjų, prie viešųjų paslaugų. Ir manau, kad dėl šių visų aspektų mes pateiksime pakeitimų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Ačiū poniai Lamberts FDD frakcijos vardu. Ar kas nors pasisakys? Ne, jų atstovų nėra. Tada ENF vardu pasisakys ponia Bizoto. Prašom, kolegė dėl šio pranešimo. Ponas Bizoto. Ačiū. Pone pirmininkė, kalbės Dominik Mechta. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Mes norėjom pateikti savo nuomonę. Manome, kad šiuo atveju mes kalbame tik apie literatūrą. Tai yra tokia literatūra, kuri išreiškia e, politiškai korektišką vadinamąją nuomonę ir nieko daugiau o ji labai dažnai yra priešinga nacionaliniams valstybių narių interesams. Dėkoju. Uh, Ačiū. Ar norėtų savo pastabas išsakyti Europos komisija? Pone Virnats atstovauja Europos komisijai. O gal dar kas nors yra? Ne. Prašom, tada žodis jums. Labas rytas. Ar galėčiau paklausti, koks klausimas buvo užduotas? Labai norėčiau maloniai paklausyti, koks klausimas buvo užduotas Europos komisijai. Gal galėtumėt pakartoti, sako kalbėtoja. Nebuvo užduota klausimų, sako pirmininkė. Aš tiesiog suteikiau žodį jums, kad galėtumėt pridėti Europos komisijos e, nuomonę dėl mūsų aptariamo klausimo, dėl pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimo. Jeigu norite ką nors pridėti, suteikiu jums žodį. Galbūt norėtumėt kažką nurodyti svarbaus ar paminėti dalykus, kurie ypač rūpia Europos komisija. Ačiū, e, komisijos atstovė. E, kol kas neturime jokių komentarų. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Kaip sakė ponas Kukan, darbų kalendorius yra toks. E, spalio 18 yra paglutinė ta pakeitimams teikti, tai yra vidurdienis. MPL bus balsuojama gruodžio 3 dieną, o plenarinėme posėdėje bus balsuojama 19 metų kovą. Tai štai. Taip ir priejome prie balsavimo sesijos. Kelios minutės e, bus skirtos e, tiesiog lūkterti kolegoms. Trijų minučių pertrauką, kad galėtų ateiti tie, kurie nori dalyvauti balsavime. Ir paskui jau balsuosime.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 Mr. Kasa. Pone Kasa, žodis Jums. Dėkuoju pirmininkė. Prieš balsavimą norėjau iškelti šį klausimą. Kaip jūs žinote, Bulgarijoje buvo nužudyta žurnalistė, mes nežinome, kodėl ji buvo nužudyta. Šiais metais jau trys žurnalistai buvo nužudyti, viena Maltoje, kitas Slovakijoje, o štai dabar žurnalistė Bulgarijoje nužudyta. Uh, jie yra taip pat ir darbuotojai, be to, kad jau, be to, kad yra žurnalistai. Todėl aš siūlyčiau tylos minutę pagerti jos atminimą. Ši žurnalistė tyrė korupcijos atvejus. Aš manau, kad e, privalome bent minutę pagerti tylos minutę šią žurnalistę. Pirmininkė. Niekas tikriausiai neprieštaraus tam. Taigi, minutė. Thank you, then we start. Uh... Dėkoju. Pradėsime balsavimą. Patikrinsiu, ar viskas tvarkoje, atrodo, kad taip. Pradėsime dėl laiško formą pateiktų nuomonių dėl EGF paraiškų tvirtinimo. Tai yra vienas iš nagrinėtų atvejų, kas už Elektroniškai balsuosime taip. E, dabar balsavimas baigiamas. 32 balsavo už patvirtinta. Dėkoju. Toliau siūlau eiti prie kito punkto darbo tvarkėje, pono Hetman pranešimas Eurozonos užimtumo ir socialinė politika. GUE frakcijos vardu 65 pakeitimas ir 144 pakeitimai bus e, tvirtinami kaip papildomi pakeitimai 11 ir 22 kompromisams. Dabar pradėsime balsavimą. Aš pati dar kol kas balsavimo kortelės neturiu. Bandysiu susigaudyti. Taigi pradėsime nuo dešimto kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešisdešimt pirmas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Šešisdešimt pirmą. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 už ir 20 prieš. Taip, čia mano kortelė nusvėrė viską. Dabar siūlau perėti prie kito 62 pakeitimo, kas už Those against. Aš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinti reikia, gerai pasitikrinkim. 62. Baigiame balsuoti. Atmesta. Mm. We proceed to compromise 11. Those... 11 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šešiasdešimt penktas. Čia e, kaip priedą jį turim tvirtinti, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Reikia pasitikrinti vis tik tai dėl 65. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dviejų balsų persvara. 68 ir 69. Jie yra identiški šie pakeitimai. Taigi balsuojame dėl jų kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septyniasdešimtas pakeitimas, kas e, čia yra bendras e, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkių balsų persvara. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 77 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiks, ko atmesta, antroji dalis, kas už. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 84. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 85, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 86 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Galima dar pasitikrinti dėl 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 14. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 97 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis. Tai gal tiesiai prie 99 einam, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devyniasdešimt devintas pakeitimas antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 35 balsavus už. 103 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 104 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 105 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 108, kas už. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 109. Čia 17 kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Bet reikia pasitikrinti dėl 125. Pradedame balsuoti ir baigiame. Atmesta. 126. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 127. Kas už, Atsiprašau, 126 reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Patvirtinta. 127. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20. Kompromisas. Kas už, kas prieš. Dar kartą pasitikrinkim. Kas už 20, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 135, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kult 2. Čia yra balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta atmesta. Kult 5. Ne. Taip, kult 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Kult 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Kult 7, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kult 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, kult 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, kult 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, kult 11, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, kult 12, už, prieš, susilaiko patvirtinta, kult 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, kult 17, kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl kult 17, kas už. E, tai yra elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas, patvirtintas vieno balso skirtumu. 18 nebalsuojame. Kult 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl kult 20. Pradedame balsuoti. Trijų balsų persvara patvirtinta. Kult 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko Reikia pasitikrinti dėl kult 21, pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti atmestą. Vieno balso skirtumu kult 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, kult 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, Toliau 21 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 144, kas už, kas prieš, 144 reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienas keturi aštuoni, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, vienas keturi devyni, kas už Nu, krenta 23 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 159, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Rodomoji dalis pirmoji, kas už, kas prieš patvirtinta, vienas A, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, nurodoma dalis vienas A naujas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, vienas B, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas, kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl aštunto pakeitimo. Pradedame. Baigiame balsuoti. Vieno balso skirtumų patvirtinta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko reikia patikrinti dėl dešimto pakeitimo, pradedame balsuoti. Dabar baigiame. 27.16 patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 14 susilaiko prieš At, patvirtinta 15 kas už kas prieš patvirtinta, 16 kas už kas prieš patvirtinta. Dabar konstatuojamosios dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. A konstatuojamoji dalis nauja, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. B konstatuojamoji dalis A, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Kult 4 atkrinta. Toliau 30. DA Konstatuojama dalis 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko? Patrik, patikrinti reikia dėl 31. Pradedame balsuoti. Dabar baigiame. 27 balsai lėmė, kad Priėmėme šį pakeitimą, ketvirtas kompromisas, kas už kas prieš patvirtintas, 35 komprom... E, pakeitimas, kas už kas prieš atmesta, penktas kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, šeštas kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, septintas kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 47 pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 8 kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Tokie patys pakeitimai 51 ir 52, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 53, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ir JB konstatuojamoji dalis 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar dėl viso pakeitimo su pakeitimais pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Patvirtinta 30 balsavus už, 4 prieš, 4, 4 e, e, susilaikius, 8 prieš. Ačiū pranešėjui. Dabar pereisime prie kito balsavimo. Um, Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimą. Voudrais... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau įtraukti į darbo atvarkę balsavimą dėl sprendimo VA7 dėl septinto E, aštunto balsa, e, punkto dėl biudžeto. Aš nemanau, kad reikia vieną ir tą patį daryti keletą kartų. Uh, paskutinį kartą, kai kalbėjome apie tai, sakėme, kad turėsime balsuoti komitete dėl šio klausimo, tai dabar neaišku, kodėl staiga priimamas sprendimas tik tais koordinatoriai, kad balsuotų dėl šio klausimo. Aš norėčiau, kad mes šiuo klausimu balsuotume ir kad išlaikytume tą aštuntą klausimą darbo tvarkiai taip, kaip buvo numatyta. Let's vote on item 7 first. Pirmiausia, siūlau balsuoti dėl septinto darbo tvarkės punkto, paskui perėsime prie aštuntojo. Yes, but the point in... Taip, bet dėl darbo tvarkos norėjau pasisakyti laiku. Taigi po septintojo punkto Dėl aštuntojo jau išsakiau savo pasiūlymą dėl darbo tvarkos taisyklių. Taip, jūsų pasiūlymą pasižymėjome, bet dabar balsuosime dėl septintojo punkto. Siūlau dabar dėl ketvirto e, pakeitimo pradėti balsuoti, dėl preliminaraus pranešimo dėl DFP. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau šeštas pakeitimas, žodinis pakeitimas, SND grupės vardu, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, sakyčiau, atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Septintas pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 balsavus prieš. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 11, 12 ir tas atsimtas, dabar 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 15 pakeitimas, čia yra socialdemokratų pateiktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 16, 17, 18, 19, 21 ir 20 atsiimtas, tada dabar C konstatuojamoji dalis, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Bet vis tik tais reikėtų pasitikrinti dėl C konstatuojamosios dalies. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta vieno balso skirtumu. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė SD. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar aštuntas klausimas. ES 2019 metų finansinių metų bendrasis biudžetas. Ponas Prieto, ar norėtumėte pasisakyti? Ne, jo nėra. Jis pagal koordinatorių sprendimą, o ne pagal komiteto sprendimą norėtų tuos pakeitimus dar kartą pateikti. Be to dar ponas Didie ir ponas Kalvė Žambum prašo išlaikyti balsavimą pagal darbo tvarkę kaip numatyta. Prašau, kolegė. Taigi, žodis kolegoms, kas pirmiausia pakėlė ranką, ponė Jongerijus, dar kažkas. Ponas Kasa, žodis ponė Jongerijus. Aš supratau šio posėdžio pradžioje, kad buvo nubalsuota dėl to, kad dėl šio pranešimo nebalsuosime, bent jau aš taip supratau. Todėl man dabar labai įdomu, kodėl pirmiausia yra nusprendžiama nebalsuoti dėl šio pranešimo, o dabar vėl tas pranešimas bus balsuojamas. taip pat e, ir savo, ir kolegų vardu štai ką pasakysiu. Mes manome štai kaip, kadangi nėra koordinatorių sprendimo dar kartą pateikti šį pakeitimą ir be to mes nematome poreikio tuos pakeitimus dar kartą teikti. Todėl aš norėčiau uh, kad būtų laikomasi to sprendimo, kuris buvo priimtas iki ponui Kalvežambon į šią salę įeinant, buvo nuspręsta nebalsuoti dėl šio pasiūlymo. Ir manau, kad tai turėtų galioti. Kolegė jau sakė posėdžio pradžioje, balsavome, tik trys nariai dalyvavo balsavime, kai sprendėme šį klausimą. Taigi mes pasisakome už pono Kalvežambon pasiūlymą ir pono Didie pasiūlymą, jie siūlė šiandien balsuoti. Aš e, dėl šios diskusijos norėjau pasisakyti. Esu vienas iš tų nedaugelio, kurie dalyvavo posėdėje nuo pat pradžių, kai balsavome dėl šio klausimo. Kasgi nutiko? Iš tikrųjų, balsavome posėdžio pradžioje balsavo tie, kurie atvyko į posėdį laiku, aš irgi dalyvavau ir dėja kai kurie kolegos nedalyvavo. E, jūs, pirmininkė, sakėte štai ką, E, nepaisant to, kad mūsų mažai, du prieš vieną buvo nubalsavo, buvo nuspręsta pašalinti šį klausimą iš darbo atvarkės. Jūs sakėte, kad nuspręsta atsijimti šį klausimą iš darbo atvarkės. Taigi tie, kurie ateina į posėdžius e, laiku ir balsuoja, e, jų sprendimą reikia laikytis. Dabar kažkas ateina į posėdį ir viską apverčia nemanau, kad e, rimtas yra toks požiūris, kaip kad dabar susidarė tokia situacija. Pane Makintai, prašau. Aš pritarčiau ponui Kalvė Žambum. Manau, kad reikia nuoseklios pozicijos e, laikytis. Arba pateiksime tuos pakeitimus, arba ne. Reikia nuspręsti. Jau praeitie esame pakeitimus kitą kartą pateikę koordinatoriams nesame palikę e, balso teisės. Aš manau, kad demokratijos vardan turėtume komitete balsuoti. Pone Kasa, mes turime darbo tvarkos taisyklės juk. Gal išsiaiškinkime apskritai, ar buvo kvorumas šiandien ryte, kai buvo sprendimas priimtas. Tai prašau, ponia Simon. E, aš nemanau, kad buvo kvorumas. Būtent todėl jūs, pirmininkė, sakėte štai ką, kadangi žmonių e, šiandien nepakankamai, nepaisant to, kad e, kvormo nėra, balsavome tarptų, kurie dalyvavo posėdėje ir nuspręsta yra atsijimti šį klausimą. Tiesiog e, jūs, pirmininkė, pasitarusi su dalyvaujančiais nariais, e, atsijimti šį klausimą. Aš nežinau, ar pagal darbo tvarkos taisyklės įmanoma tai padaryti, bet vis dėlto taip nutiko. Nutiko taip, kad jūs, pirmininkė, nusprendėte atsijimti, ištrau, išimti šį klausimą iš darbo atvarkės. well those who are really formal. Tie, kurie laikosi taisyklių, kaip pavyzdžiui šis kolega, sako, kad galutinis darbo atvarkės, tiksliau darbo atvarkės patvirtinimas yra galutinis sprendimas, o mes darbo atvarkę jau patvirtiname posėdžio pradžioje ir nusprendėme tvirtindami atsijimti šį klausimą iš darbo atvarkės. Aš esu buvusi kultūros ministrė ir aš žinau, kad chaosas gali privesti prie puikių rezultatų, bet e, aš nežinau, ar didžio, didžiai komiteto narių daliai patinka tas chaosas. Pone Kasa, prašau. Taip, aš suprantu, kokia situacija susidarė šiandien ryte. Bet dabar mes juk jau turime daugumą narių mes norėtume balsuoti dėl to, ar turėtume balsuoti dėl šio klausimo ar ne. Mes turėtume tiesiog nariams palikti galimybę pakeisti darbo atvarkę. Pane Jongerijus. Išsiaiškinkime vieną dalyką dėl darbo tvarkos taisyklių. Gal mes negalime darbo tvarkės kaitalioti kas valandą ar kas pusvalandį. Aš manau, kad sekretariatas teisus. Šio klausimo darbo tvarkėje nėra. Na ir dar kitas dalykas, norėčiau sureaguoti į e, pastabą, kurią išsakė ponė McIntyre. Ankstesniais metais koordinatorių tarpę sprendėme dėl to, ar dar kartą teikti pakeitimus ar ne. Deja, šį kartą taip nenutiko. Manau, kad reikėtų atsižvelgti tai, ką Antija pasakė. Kartais demokratijos esmė būna tokia, kad reikia suteikti žodį. Primenu tą. Ponas Gutieris Prietu norėtų iš naujo pateikti pakeitimus e, koordinatorių posėdžio pagrindo, bet ne mm, komitete. Šeštas pakeitimas, kaip ir kiti pakeitimai. E, suteikia komitetui bendrą apžvalgą ir šitie dokumentai viso, visos situacijos, tačiau jie dokumentai šie nebus paruošti iki savaitės galo. Tad į tai reikėtų atsižvelgti. Should... Aš siūlau iš tikrųjų šį klausimą išbraukti iš darbo tvarkės. Eh. Nes Be kita ko, tai buvo jau patvirtinta posėdžio pradžioje ir tikiuosi, kad jūs galėtumėte prisitaikyti prie tokios pakrypusios posėdžio eigos. Aš supratau, kad Temple komitete visada vyravo ryški dauguma, ypatingai kalbant apie procedūrą. Aš manau, kad kolegos geriau turėtų pasisakyti. Aš nebuvau Aš čia tai jau e, tuo metu, kai kolegos balsavo, e, balsavo tik trys žmonės ir aš manau, kad tai yra tikrai per mažas skaičius. Čia to prašau ne dėl to, kad atidėtumėm sprendimą, o dėl to, kad noriu aiškios daugumos, kad galėtumėm e, remtis konsensusu, kurį visada pasiekėme MPL komitete. Combien de temps je dois tenir le... Kiek laiko dar galėsiu pakentėti iki tol, kol man bus suteikta žodis. Žodis jūsų. Dėkoju. Mes vieną iš pirmųjų pasaulyje e, specialybių turime, esame ekonomistai, anksčiau buvo chaosas, taigi aš irgi galiu pasakyti, kad atstovauju chaosui. E, remti, kad dviejų žmonių balsavimas lemia visų nuomonę, tai reiškia, kad e, mes pradedame lysti į absurdą ir laikytis mažumos nuomonės. Aš tiesiog prašau šį sprendimą, dėl šio sprendimo balsuoti. Tai, ne, e, tai grinai e, demokratinės procedūros vardan. Mes turime kartu priimti šį sprendimą, nes aš nematau, kokia kita priežastis galėtų e, neleisti balsuoti. Sekretoriatas ir pirmininkė turėtų spręsti. Ir nuspręsti, kad jeigu būtų buvęs kvorumas, jeigu būtų buvę susirinkę tiek narių, nesvarbu, trim daugiau ar mažiau, sveiko proto vardan vis tik tais balsuoti reikėtų. Reikia laikytis reglamento. Thank you, Mr. Lavrileux. Madame la Présidente, Pirmininkė, aš taip pat esu tų tarpe, kurie netėjo devinta, bet pusę dešimt. Labai atsiprašau, kad pavėlavau pusę valandos. Aš pasižiūrėjau į darbo tvarkę, o darbo tvarkėje buvo pasakyta darbo tvarkės priėmimas. Pirmas punktas. Antras punktas - pirmininkės pranešimai. Ten niekur nebuvo pasakyta, kad uh, buvo siūloma išbraukti iš darbo atvarkės aštuntą punktą. Jeigu būtų pasiūlyta balsuoti dėl aštunto punkto išbraukimo, tai aš tada būčiau daręs viską, kad ir penktą valandą iš ryto išvažiavęs iš namų, kad galėčiau balsuoti. Bet balsavimas galioja tik tada, jeigu esi perspėjamas iš anksto, kad balsuosi. Tai nėra kažkoks nereikšmingas balsavimas, jeigu būtų buvę pažymėta kad darbo tvarkėje, kad balsuosime dėl aštunto punkto išbraukimo, tai tada būtumėm atėję anksčiau. Atsiprašau, bet darbo tvarkės tvirtinimas trunka 3 sekundės. Būtent taip ir trunka viskas. Ir man yra, man atrodo, visiškai normalu, kad veiktumėm taip, kaip siūlo pona Šambu. Už tai, kad aš atėjau dalyvauti tokiame posėdėje, kuriame buvo numatytas aštuntas punktas ir nebuvo numatyta, kad mes balsuosime dėl to punkto išbraukimo. Tad prašau balsuoti. Sure but... Nesu tikra, kad viską supratau. Man atrodo, kad čia perversmas nebuvo planuojamas. Mes tiesiog dirbome su ta turima darbo atverkė ir bandėme dirbti kaip įmanoma veiksmingiau. Uh, pasitarsiu su sekretorietu ir surasime sprendimą. Keletą sekundžių e, pertraukėlės paprašysiu, niekur neišeikite, nes jeigu išeisite, tai vėl bus perversmas. Okay, friends, take your seats. Kolegos, paprašysiu susėsti atgal į savo vietas. Balsuosime, bet prieš tai suteiksiu sekretariatui porą minučių pasisakyti galimybę. Jums leidus, pirmininkė. Kaip ir plenarnio posėdžio metu, darbo tvarkė yra tvirtinama posėdžio pradžioje tų, kurie dalyvauja posėdėje. Toks būtų trumpas atsakymas į šį klausimą. Ir buvo balsuota pradžioje. Beje, Buvo juk žinutė elektroninėme pašte dėl to, kada pradėsime balsuoti, taigi tikrai čia ne joks neperversmas, bet aš siūlyčiau vis dėlto balsuoti dėl šio klausimo, bent jau buvo toks prašymas išsakytas. Aš suprantu, kad tai bus interpretuota taip, kad aš nenoriu balsuoti, bet vis dėlto siūlyčiau balsuoti dabar dėl šio klausimo. Taigi, siūlau atsiversti balsavimo sąrašą. Paprašyčiau žodžio dabar. Prašau, ponė Kalvė Šampon. Tikrai, e, būtent to aš ir pageidavau be visų formalumų dar reikia laikytis demokratinių principų, todėl aš lab, norėčiau padėkoti Jums už tai, ką, ką tik tai pasakėte ir atiduoti Jums savo pagarbą. Ponas Sean Simon, trumpai. Jeigu Jeigu mes šį balsavimą pralaimėsime, tai ar galime balsuoti dar kartą, kai bus e, kiti žmonės susirinkę salėje? Kas žino, kas žino. Taigi siūlau pradėti balsuoti dėl aštuntojo darbo tvarkės punkto. Taigi pirmiausia balsuosime dėl to, ar balsuoti dėl aštuntojo klausimo. Kas už balsavimą dėl aštuntojo? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai, kad viskas aišku būtų. And the vote is closed. Balsavimas baigiamas. 25 už, taigi balsuosime už, dėl aštuntojo klausimo po vieną. Pakeitimai pirmiausia 55.3, kas už, prieš, atmesta, Ample 5504, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Atmesta 20 balsavus prieš 5505 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 5506 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 5508, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, ne, reikia pasitikrinti, 5508 tikriname. Baigiame balsuoti. 13 prieš. 30 prieš atsiprašau. Taigi aiškus rezultatas, kad ne. 5-50, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmet. Penki, penki, dešimt patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Už 36 prieš, Ample 5511, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, atmesta. Tai prašau kelti rankas arba neaišku, arba naudokite mygtukus. 5511 elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta 32 balsavus prieš. 5513. Pradedame balsuoti. ir baigiame. Atmesta 32 balsavus prieš ir niekam nebalsavus už. 5514. Kas už? Baigiame balsuoti. 31 prieš, 1 už. Atmesta 5517. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 31 prieš, 4 už, 5, 5, 18 Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 32 prieš 4 už, tai reiškia, kad ne nubalsuoti. 5, 5, 19 už. atsiprašau, elektroninis balsavimas. Baigtas balsavimas. 30 prieš 4 už. Atmesta. 5521. Kas už? Ne, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. 25 prieš 7 už 5543, 5544 atmesta. Gerai, balsuokime dėl jų kartu 5543 ir 5544. Pradedame balsuoti. Dvidešimt devyni už, aštuoni prieš. Ample 5527. Pradedame balsuoti. Keturiolika už, devyniolika prieš. Penki, penki, trys, vienas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 12 prieš. 5533. Pradedame balsuoti. Trisdešimt keturi prieš, trys už. Toliau penki penki, trys keturi ir 5535. Balsuojame dėl jų kartu. Pradedame. Balsavimas baigtas. 30 už, 1 prieš. 5536. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 prieš ir 15 už. 5537. Baigiame. 3 už 33 prieš. Ample 5538. Pradedame balsuoti. Baigiame. 26 prieš 9 už. Ir paskutinis 5542. Pradedame balsuoti. 27 už, 9 prieš. Ačiū. That that tai reiškia, kad e, dirbame toliau ir e, vieningai priėmė sprendimo dėl šio balsavimo. Na, dabar siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra minimalus jūrininkų rengimas. Suteiksiu žodį pranešėjai. Pranešėja iš Kanarų salų. Atsiprašau, Azorų salų. Gerbiama pirmininkė, aš palauksiu, kol e, nusistovės tvarka salėje. Taigi suteiksiu žodį pranešėjai dėl e, devintojo klausimo minimalaus jūrininkų rengimo. Pone Ribeiro iš, yra iš Azorų salų. Manau, kad e, ji iš praktikos daug žino apie jūrininkų darbą. Uh, Taigi, prašau žodis poniai Ribeiro. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada em especial pela referência. Aš norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė. Taip pat džiaugiuosi, kad draugiškai paminėjote Azorus. Portugalija ir Azorų salos labai susijęs su jūra. O viskas, kas yra susijęs su jūra, yra svarbu visiems e, portugalams ir ypatingai Azorų gyventojams. Taigi, jūrininkų mokymas yra vienas iš mūsų prioritetų, jūrininkų rengimas, mūsų e, piliečiams e, jūrų transportas sudaro 19, 80 procentų priekybos. Tai yra labai svarbu Europos priekybai. Taigi didžiulis ekonominis svoris ir didžiulis darbo vietų šaltinis. Mes garantuojame jūrininkų renkimą ir tokiu būdu išvengiame statyti į pavojų žmonių gyvybės kai vyksta kažkokie veiksmai lau, laivuose. Dabar nustatytos e, išsilavinimo e, ypatybės e, leidžia žmonės teisingai paruošti darbo jūroje, užtikrinti jiems geras sąlygas ir užtikrinti, kad transportas E, bei žmonių darbas laivuose atitinka tarptautinės taisyklės. Brangus kolegos, peržiūrint šią direktyvą, kuri yra skirta minimaliam jūrininkų rengimui, e, tikslas yra supaprastinti Europos teisės aktus. Taigi mes užpildėme tas spragas, kurias pastebėjome. Mūsų tikslas buvo užtikrinti, kad ES ir trečiosiose šalyse parengti jūrininkai turėtų tinkamas darbo sąlygas. Mano tikslas yra užtikrinti saugumą, investuojant į jūrininkų rengimą, nepamirštant, kad jie yra darbuotojai ir turi būti traktuojami kaip darbuotojai. Mūsų kaip MPL komiteto e, darbai kaip tik tais ta linkme ir yra ir turi būti nukreipti. Visoms valstybėms narėms tai turi e, galioti, mes turime paleisti šį procesą, e, kad būtų minimalus jūrininkų rengimas pripažįstamas ir trečiosiose šalyse. Tai yra labai sudėtingas procesas, reikia viską tikrinti vietoje, e, reikia spręsti kai kurias diplomatinės problemas ir man atrodo, kad kuo paprasčiau, kuo greičiau, tuo geriau. Ir jokių būdų nereikia nuolatos atidėlioti to e, jūrininkų rengimo pripažinimo. Visko tikslas yra suvienodinti, visus principus ir įsipareigojimus, taip pat ir subsidiarumo principą. Visa tai yra mūsų veiksmuose. Jeigu mūsų procesas priklausytų nuo valstybių narių valios, tai būtų galbūt šiek tiek neįgiamas punktas, nes techninius dalykus gali būti ir techninius dalykus turi spręsti Europinės agentūros, jos jau yra, jos yra numatytos konvencijos, tai e, dvigubavė dėja mano vertime į anglų kalbą trečiajame pakeitime buvo padaryta klaida. Todėl mano pasiūlymas pasikeitė iš esmės. O šiaip išskyrus tą vieną momentą, valstybėms narėms tai neturėtų padaryti teigiamą vertinimą, e, vis tik tais tuos žmonės renkti reikia ir aš prašau įsivėliusias klaidas į trečią priedą ištaisyti, kad būtų išvengta klaidų tolimesnėse dėrybose. Štai ką norėjau pasakyti, dabar esu pasirengusi išklausyti kitų parlamentarų, labai atidžiai jų klausysiu ir tikiuosi, kad konsensusą pasieksime ir jis bus labai svarus. E, Ačiū, pana Ribeiro, už įžanginį pasisakymą. Paprašysiu kalbėti nelgiau nei dvi minutės. Dabar žodis ponui Padar, šešėliniam pranešėjui. Kalbėtas kalba be mikrofono. Aš turiu pasakyti, jog standartai nustatyti jūrininkams turi būti geri. Negalima leisti, kad tie žmonės funkcionuotų, veiktų pagal netinkamus nustatytus standartus. Mes turime veikti, veikti e, skirdami reikiamą pinigų sumą jūrininkams parengti, stengtis išvengti bet kokių sunkumų, nepamiršti prioritetų. Taip pat reikia pasirūpinti, kad būtų užtikrintas aukštas minimalus jūrininkų rengimo lygis, kad tie žmonės būtų konkurencingi, kad jie turėtų įvairių kompetencijų, tame tarpe ir mokėtų dirbti kompiuteriu. Aš manau, kad ponia Ribeiro atliko puikų darbą, kils dar klausimų, be jokios abejonės susitinkant su pranešėjais. Ir žinoma, mums reikės vis tik tais laiko, kad visas problemas kylančias galėtumėm išspręsti labai nekantriai. Laukiu mūsų bendradarbiavimo su pane pranešėja. Ponas Gerikė, pra, žodžio nepageidoja, todėl žodis Janai Tor, prašau. Dėkoju pirmininkė. Du iš šešių e, yra e, estai. E, Hemingvėjus yra sakęs, kad du iš šeši girtuoklių dažniausiai būna estai, todėl aš norėjau tai paminėti. Taigi, šis klausimas labai techniškas yra. Uh, E, tai yra, nėra susiję su jų darbo sąlygomis, o tik tai su jų kvalifikacija. Taigi čia yra siūloma tiesiog trečiųjų šalių piliečių kvalifikaciją pripažinti. Ir aš čia laikysiuosi Aldės linijos. Uh, suinteresuotai subjektai labai priešingas nuomonės pristatė. Kai kurios profsąjungos, pavyzdžiui, čia mano, kad galima e, kovoti su socialiniu dempingu. Laivų savininkai vis dėlto kalba apie pavojų ES laivynui. Taigi reikia kompromisą surasti ir reikėtų išvengti tokių situacijų, kai Europos laivai bando e, į nes jurisdikciją e, pakliūti. Taigi labai svarbu dar procedūros laiko terminų laikytis, kuriuos jau minėjo pranešėja. Na ir taip pat tų pačių laiko terminų kaip ir Europos komisija laikytis. Ačiū, dabar mat, nematau pono Lijerik salėje, niekas jo nepakeičia. Dabar Karima Deli, ar ji salėje, ar kažkas ją, ar žaliuosius atstovauja. Ne. Ponas Gerikė pasisakyti nepageidauja. Ponas Jana Tom nėra salėje. Liu Jerik nėra salėje. Karimos Deli taip pat nėra salėje. Iš FDD nieko nėra. Žodis ponui Dominik Martin, prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju poniai Ribeiro. E, už pranešimą apie minimalų jūrininkų rengimą. Iš tiesų komisija nelabai e, įgali patikrinti viską, kaip vyksta, ar tikrai komisija turi e, duomenys dėl trijų metų, trys metai tai yra ilgas laikotarpis, labai atsiprašau, bet reikia atkreipti dėmesį į saugumą ir įvairią kylančią riziką. Taip pat norėčiau pasakyti, jog neleistina, kad komisija pateiktų direktyvą neįsigilint nusinetlikusi studijos, kaip tai įtakos jūrininkų gyvenimą, kaip e, galima bus e, įsivežti jūrininkus. Pavyzdžiui, ketvirtame puslapyje pasakyta, kad e, neatsižvelgiama į kapitono ir į karininko pageidavimus, kurie būtų galimi pasamdyti trečiosiuose valstybėse. Mes e, priklausome užimtumo ir socialinių reikalų komitetui, tačiau atrodo, kad niekam nerūpi e, mūsų pačių bedarbiai. Todėl mes pateiksime pakei, atitinkamus pakeitimus nukreiptus šią linkmę. Dėkoju Jums visiems uždėmesi. Um, that that... Dėkoju. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas, pakartosiu, 16 spalio diena, 12 valanda, Ample komitete bus balsuojama lakučio 26-27 dienomis, na, o pagrindinėme komitete, transporto komitete, bus balsuojama 20, kitų metų sausio 22 dieną. Ačiū, dabar siūlau perti prie EGF fondo ir siūlau dabar žodį suteikti poniai Marijai Renai. Žodis jums, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti šešėlinių pranešėjų už tą pratestą terminą. Kaip žinia, man buvo pritaikyta Europos parlamente sankcija ir aš negalėjau dalyvauti kai kuriuose oficialiuose posėdžiuose. Kolega Claude Roland šypsosi, nes jam sankcijos irgi buvo pritaikytos. Taigi atsiprašau šešėlinių pranešėjų iš esmės viskas labai kilnių reikalų e, vyko, e, visa tai dėl to, kad mes gynėme vertėjus. Dėkoju jiems beje. Dabar dėl EGF e prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo esame gavę 276 pakeitimų pasiūlymus. Kai kuriuos e, kompromisus bandėme jau nagrinėti konkrečiai dėl konstatuojamų dalių. Na ir e, jau maždaug nuo spalio, tiksliau jau maždaug salio, spalio 10 dieną E, turėtume baigti darbą su kompromisais. Mm, dėl šešėlinių pranešėjų susitarimų, susitikimų tiksliau, e, jie yra numatyti spalį ir lapkritį, bandysime dirbti kaip įmanoma greičiau, kaip žinia, laiko turime nedaug darbui su EGF fondu. Ir mes kaip parlamentas pageidautume, kad lapkričio mėnesį jau būtų aiškus signalas e, duotas tarybai dėl parlamento pozicijos. Taigi, trys šešėlinių pranešėjų sustikimai numatyti e, spalio 23, lapkričio 8 ir 13 dienomis. Balsavimas Ample komitete yra numatytas e, lapkričio 20 dieną. Taigi, manau, kad e, tikrai konstruktyviai padirbėsime su EGF fondu. Kaip jau sakiau, šis fondas labai naudingas darbuotojams, bet mano manimu galima veiksmingiau panaudoti šį fondą, ypač e, integruojant į darbo rinką bedarbius. Taigi, šio komiteto narius, taip pat jų padėjėjus siūlau dalyvauti šiandien 12 val. susitikime. E, tai yra Caterpillar Charleroi e, proj atliktas projektas. Ford Gang e, automobilių sektoriaus projektas bus pristatymas, bus pristatoma, kaip perkvalifikuoti žmonės, bus susitinkame su visais uh, regione šiame procese dalyvavusiais asmenimis. Yra dirbama ne tik su darbuotojais, yra dirbama su visais e, darbdaviais, akademikais, vietos subjektais regione. Labai svarbu yra dirbti su visu regionu Europoje. Labai svarbu išvengti tų e, nykstančių regionų uždarius tam tikras e, pramonės įmonės. Taigi siūlau dalyvauti 12.30 šiandien e, dalyvauti šiame susitikime. E, jis vyks ASP 3, daugiau nematau, 3H berots, be kinių tiesiog neižiūriu, na bet dar jeigu bus pageidaujančių, mielai pateiksiu šią informaciją tiksliau asmeniškai. Dėkoju, poniai Arenai. Na, o dabar žodis ponui Vandenkenelė. Prašau. Dėkoju, tai pranešėja yra teisi. Buvo atšaukti šešėlinių pranešėjų posėdžiai, todėl mūsų per ateinančią savaitę laukia tikrai daug darbo. Konstatuojamos Dėl konstatuojamų dalių, dėl pakeitimų informaciją gavau vakar vakare, dėkoju už tai, bet dar daug reikės padirbėti. Kaip žinia, daug pakeitimų yra dėl šios nuomonės pateikta. Vienas netgi pakeitimas e, siūlo pakeisti pavadinimą šio pranešimo. Mūsų, mano grupėje, frakcijoje ne pats EGF, o EGF tikslas yra svarbiausias tikslas svarbiausias dalykas. Tikriausiai visi sutiks, kad lėšos turėtų būti paprasčiau panaudojamos, turi būti sumažinamas darbuotojų skaičius prie kriterijų. Na, o trečiame straipsnėje labai aiškiai kalbama apie neplanuotus įvykius ir jų poveikį. Šis fondas yra reagavimo į tam tikrus dalykus fondas po to, kai jau kažkas nutinka. Tai nėra struktūrinių fondų tipo fondas. Pirminiai susitik, iš pirminių susitikimų, pavyzdžiui, šeš, dėl šešto kompromiso ir kitų kompromisų, sakyčiau, galime aiškesnių formuluočių paieškoti, kad nebūtų čia sumaišties. Taigi aš nekantrai lauksiu šešėlinių pranešėjų susitikimų, tikiuosi greitai jų bus. Taigi nekantrai lauksiu tolesnio konstruktyvaus darbo. Dėkoju. Ačiū dabar žodis ponui Gerikė, prašau. Dankeschön. Dėkoju. Pasitaikymo prie globalizacijos fondas turi ir toliau egzistuoti kaip pereinamoji priemonė. Aš manau, kad e, keliami tikslai yra šiek tiek klaidingi. Tačiau, jeigu kalbėtume apie struktūrinius pakeitimus, tai reikia, kad e, regionas pats rastų kažkokius, e, kažkokias naujas kryptis, naujus sprendimus. Ne viskas turi būti skirstoma centralizuotai, sprendžiama ten centralizuotai. Mano frakcija parems būtent tokį požiūrį. Mums reikia daugiau laisvės, daugiau subsidiarumo valstybėms ir regionams, mažiau biurokratijos, ypač kalbant apie bendrą globalizacijos kontekstą. Dėkoju. Ačiū ponui Gerikė. Pone Harkin, prašau. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui. Manau, kad Mes visi, bet jau dauguma mūsų turim tą patį tikslą, nepaisant egzistuojančių skirtumų. Aš manau, kad vis tiek dėl to surasime reikiamus kompromisus ir pakeitimus, dėl kurių galime sutarti. Noriu pasakyti, kad nesutinku su poniu Gerike. EGF yra solidarumo priemonė, ES lygmens priemonė. Aš manau, kad ta priemonė egzistuoja ne dėl to, kad tai yra kažkas labai gražaus ir nieko daugiau. Ta priemonė egzistuoja dėl to, kad prekybos rytyje kompetencija visą pusę priklauso Europos Sąjungai. Tai reiškia, kad jeigu mes priimame sprendimus ir kai tos sprendimus priima Europos Sąjungos institucijos, pasitelkti priemonės, kurios turi poveikį užimtumui, už Tai, tai yra puiku, mes turime pagrindo manyti, kad tos priemonės bus panaudotos. Ir šis būtent fondas toks ir yra, jo tikslas yra skatinti užimtumą, spręsti darbuotojų problemas. Pranešėja mums jau pateikė tikslus, lieka dar viena kita detalė, dėl kurios turėsim padiskutuoti, bet mes tą puikiai padarysime pranešėjų sustikimo metu. Aš norėčiau tik labai trumpai pasakyti štai ką. Pirmiausia, kai žvelgiame į darbo vietų, kurios bus perkeltos skaičius. 500 yra yra e, skirta spręsti toms problemams, o tarpo siūloma mažinti skaičius iki 250. Tiksliau, darbuotojų skaičius atleistų yra skiria darbuotojų skaičius, nuo kada galima panaudoti globalizacijos fondą, siūloma nuo 500 iki 250 sumažinti. Uh, Mes manome, kad tai yra teisingas žingsnis. Mes turime išlaikyti europinę šio fondo apriepti. Taip pat turime nepamiršti, kad yra ir išimčių mažesnėms darbo rinkoms. Tai nėra taip, kad 250 darbuotojų yra minimumas. Ne. Mes kalbame, kad 50 procentų atveju tie skaičiai gali būti mažesni EGF darbo grupėje mačiau daug įvairių variantų, kurie buvo sėkmingai pritaikyti, kai darbuotojų atleistų skaičius buvo mažesnis negu 250. Taigi galime tuos skaičius pritaikyti e, tuose pačiuose sektoriuose, kad, e, pavyzdžiui, būtų pasirinkta 150 atleistų darbuotojų skaičius ar panašiai ar statybų sektorius, ar, pavyzdžiui, rūbų siuvimo, tekstilės sektorius turi skirtingus prioritetus. Įmonės mažesnės, ten gal dirba dešimt žmonių, bet mes galime tuos skaičius pertvarkyti. Reikėtų galbūt numatyti kažkokius ribinius skaičius. Manau, kad valstybėms narėms svarbu tai žinoti, kad jos suprastų, kad e, jos nebus paliktus likimo valiai. Pritariu komisijos siūlymui kad reikėtų numatyti tam tikrą EGF plus e, procentą. Nereikėtų pasirinkti kažkokių, pavyzdžiui, 17 procentų iš nežinia kur gautų skaičių ar kitų skaičių. Tiek būtų trumpai, bet, e, kaip jau sakiau, šešėlinių pranešėjų susitikime detaliau visą tai aptarsime, o dabar būtų tiek. Ačiū dar kartą pranešėjai ir lauksiu tolesnių diskusijų. Pirmininkė, ačiū ponė Harkin. Kolegos Pimenta Lopės regis nėra. Ar kas nors jį pavaduoja, ne? Monika Vana pasisakys iš žalių frakcijos, bet jos taip pat atrodo nėra. Ir niekas jos nepavaduoja. Laura Agėja iš FTD frakcijos. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau sakiau ankstesnio posėdžio metu, ir kaip jau sakiau poniai Marija Arena, dėkoju jai už atliktą darbą. Pritarėme jos pozicijai dėl EGF reglamento peržiūros. Mes manome, kad reikia viską išdėstyti kuo konkrečiau kad tas fondas galėtų efektyviau padėti įmonėms, kurios e, globalizacijos krizę patiria šiandien. Mūsų darbas yra atkreipti dėmesį į svarbiausius dalykus. Džiaugiuosi, galėdama pasakyti, jog mūsų kolegė Marija Arena e, taip pat masto panašiai kaip ir mes šiuo atveju. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu į tai įtraukti, į taikymą, į apriepti, į tos, to dokumento įtraukti paslaugų sektorių. Šis sektorius augo e, smarkiai lyginant su pramonė. Darbuotojus reikia apsaugoti ir šiame sektoriuje. Būtina numatyti taip pat specialias priemonės tam. Kai matome kokie rinkos sukretimai gali juos paveikti, būtina paslaugų sektorių taip pat apsaugos priemonės sustiprinti. Reikia, kad būtų galima numatyti lėšas prevenciškai, kad pagalbos sulauktų visi darbuotojai, kurie turi neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį, ar jie būtų savarankiškai dirbantis ar laikinieji darbuotojai. Reikia teisingai suprasti šią priemonę ir jos panaudojimą. Visi darbuotojai turi žinoti, kokias galimybės jiems teikia ši priemonė. 40 dienų, komisija siūlė 60 dienų, e, toks yra numatytas laikotarpis, penkių žvaigždžių judėjimo nuomonė E, efektyviau veikiama tada, kai numatomi trumpesni laikotarpiai. Tai, prasme, pagalba turi būti suteikiama per 40, ne per 60 dienų. Ir visa tai padės e, efektyviai pasinaudoti turimais duomenimis, bus lengviau kontroliuoti turimą e, rimtų sprendimų gyvendinimą. Tai yra svarbiausi dalykai, prie kurių turim susitelkti šiandien. Esu tikra, kad tas darbas, kurį nuveiksim kartu su pranešėja ir ačiū jai už kvietimą dalyvauti diskusijoje šią temą, kad e, visas atliktas bendras darbas mūsų visų labai bus puikus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Prašom, kolegė, žodis jums. Pra, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios Bizoto kaip tik nėra, sako ponas Martin, jį posėdį neatvyko. Kas kalbės jūsų frakcijos vadų, klausė pirmininkė. Niekas nepasisakys, regisi. E, taigi šešilinis pranešėjos nėra. Tad norėčiau apibendrinti. Norėčiau pasakyti, kad EMPL komitete šio klausimu bus balsuojama lapkričio 20 dieną. O dabar keliaukime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tiesą sakant, pranešėjai ja nori trumpai kažką pridurti. Prašau, žodis jai. Pone Arena, labai trumpai dėl to, kas buvo pasakyta ir kas man atrodo svarbu. Kolegės Tom pasisakymas be abejo, pavadinimą pakeisti nėra svarbiausia to fondo. Tačiau, kadangi apreptis to fondo pasikeičia. Tai nebus susiję tik su globalizacijos pasikeitimais, bet su pereinamaisiais dalykais, ir būtų technologiniai ar kitokie pasikeitimai. Man atrodo, pritaikyti fondo pavadinimą prie egzistuojančių realijų yra geras dalykas. Mes e, naudosime tą fondą, kaip jau sakiau, plačiau, ne tik prisitaikymų prie globalizacijos, bet ir prie įvairių pereimų. Tas fondas, kuris uh, vykdys tuos e, pagalbos veiksmus, turėtų vadintis atitinkamai. Kitas dalykas, kuris buvo išsakytas EPP atstovų. Manau, kad e, turiu jums pritarti, tas fondas turi būti daug daugiau prieinamas. Pasikeitimai yra svarbus. Komisija pasiūlė naujas ribas, pavyzdžiui, kiek darbininkų turi būti atleista, kad būtų galima panaudoti tą fondą. Uh, Taip pat laikotarpiai numatyti nauji, tai reiškia, kad lengviau yra gauti fondo paramą. Pakeitimuose taip pat bus siūloma galimybė daugiau informacijos e, gauti apie valstybės narės ir apie jų gebėjimus tą pagalbą suteikti. Man atrodo, turėsime dar apsitarti, kiek pagalbos turės teikti fondas, kiek pati valstybė. Aš norėčiau pasakyti, kad Europos socialinis fondas plus vis dar yra tas klausimas, dėl kurio diskutuojama. Taigi 70 procentų ar, ar, ar kitoks skaičius turėsime dar apsitarti. Tai nėra tradicinis fondas, tai yra tas fondas, kuris skirtas reaguoti į ypatingas situacijas, kai darbuotojai atleidžiami dėl įmonės restruktūrizavimo. Tai štai, erdvės diskusijai prireiks, kaip sakė ponia Harkin, E, taip pat reikės apsitarti dėl ribinių darbuotojų skaičių. Mes kalbame apie 253 darbuotojų. Buvo pateikta pakeitimų, kurių tikslas yra sumažinti tą ribą, numatyti, kad mažiau darbuotojų atleidus galima pasinaudoti šio fondo paramą. Aš noriu pasakyti, kad jokių fetišizmų dėl numatytų ribų nėra. Tiesiog aš manyčiau, kad turime atsižvelgti į egzistuojančias realijas, turime taip pat atsižvelgti ir į administracinės realijas, kaip pavyks valdyti šios procesus. Jeigu tas, tos, tos, tos ribinis lygis bus pernelyg žemas, gali iškilti e, šio fondo valdymo sunkumu. Pritariu poniai Harkin, kai reagavo į pono Gergė pasakymą. Galiausiai sakoma, čia nėra Europos reikalas. Tikrai taip, čia yra Europos reikalas, nes visi pereinamieji dalykai yra ES reikalas. Jeigu vyksta globalizacinės transformacijos, skaitmeninės transformacijos, ekologinės transformacijos, visi tie pasikeitimai ES lygmenių šioje srityje yra tas dalykas, kur reikalingas solidarumas. Ir čia kaip tik tas Europos solidarumas kai kurių regionų ar darbuotojų atveju ir demonstruojamas, nes jie patiria sunkumų, jiems teikiama pagalba. Tai štai, noriu pabrėžti dar kartą, kad tai yra solidarumo mechanizmas. Niekas apie tai nekalbėjo, bet aš savo siūlyme pasiūliau išplėsti e, šio fondo taikymą. Aš norėčiau pasakyti, kad e, kai įmonė uždaroma, darbuotojai patiria traumą, nes jie mato, kad jie visi kartu prarado darbą bet e, tai yra trauma ir regionui, ar regionams, kai įmonės e, ima užsidarinėti. Ir tikslas yra padėti dirbti kartu šiuo atveju, ieškoti sprendimų kartu. Pavyzdys. Europos globalizacijos fondas buvo panaudotas Portugalijoje tekstilės pramonės rytyje. Tai yra tas sektorius, kur 80 procentų darbuotojų yra moteris. Buvo pateiktas siūlymas ir labai gerbiu uh, E, siūlymą pateikusią Portugalijos vyriausybę - apmokyti tas moteris, kad jos dirbtų tradiciniuose sektoriuose, tokiuose kaip vaikų priežiūra, kaip e, namų tvarkymas. Bet galbūt reikėtų dirbti su vietiniais Šiaurės Portugalijos ekonominiais subjektais ir ieškoti šiam regionui ekonominių naujų galimybių moteris, kuris yra sukaupusio žinių tekstilės pramonės ir tie galėtų gal toliau dirbti kitose pramonės sektoriuose, o ne būtinai reikėtų jas nukreipti į tą viešąjį sektorių. Tuo tarpu, kad e, gali atsirasti e, tokių darbo vietų, kurios nebus laikomos tradiciškai moteriškomis kitose sektoriuose, privačioje sferoje. Nes čia pažvelgta situacija tradiciškai. Jeigu jau moteris, tai tegu prižiūri vaikus, o jeigu vyras, tai jau keliauk į aeronautikos rytį. Taip neturi būti. Moteris e, dirbusios tekstilės sektorių gali dirbti aeronautikos sektoriuje, paskui kodėlgi ne. Aš siūlyčiau, kad ekonomikos subjektai po tos traumos kartu pradėtų dirbti ir ieškoti naujų galimybių ir kad nepasirinktų to lengviausio kelio – kad e, štai nusprendžiame, kad viešasis sektorius įdarbins privačiame e, sektoriuje darbo netekusius darbuotojus. Man atrodo, reikia išmokti naujai išvelgti situaciją ir tas e, naujumas turėtų būti daug dinamiškesnis požiūris. Tai neturėtų būti darbuotojų dinamika ar komisijos dinamika. Tiesiog reikėtų ieškoti resursų pačiuose Europos regionuose, nes tai galėtų padėti geriau perkvalifikuoti darbuotojus ir geriau e, palaikyti ekonominę dinamiką e, regionuose Europos Sąjungoje. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Poniai Arena. O dabar pereikime prie 11 darbo tvarkės klausimo. Darbuotojų apsauga nuo rizikos. Tiesą sakant, turiu dar priminti, kad lapkričio 20 balsuosime dėl anksčiau mūsų aptarto klausimo Europos išsakymo prie globalizacijos planų fondo. Dabar 11 darbotvarkės klausimas darbuotojų apsauga nuo rizikos susijusios su kancerogenu arba mutagenų poveikiu darbe. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Agėja. Prašau. Grazie, prezidente. O avuto. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš susipažinau su visais pasiūlytais pakeitimais dėl kancerogeninių ir mutageninių medžiagų direktyvoje. Kai kas buvo pateikta frakcijų, kai kas šešėlinių pranešėjų. Aš jau padirbėjau ties tais pakeitimais ir dabar galiu labai greitai bendrais bruožais jums pateikti kompromiso pasiūlymą. O tada galėsime kartu padirbėti ties juo. Taigi, m, Aš manau, pats sudėtingiausias dalykas šiame pranešime yra vaistai. Fitofarmaciniai augalų vaistai. Čia buvo pateiktas pakeitimas ir bandėme ieškoti kompromiso. Manau, kad mes jau netrukus tą kompromisą surasime Iki 30 rugsėjo 19 metų mes paprašėme, kad komisija pakeistų e, kancerogeninių, pavojingų, e, mutageninių vaistų sąrašą. Visa tai turi būti grindžiama moksliniais pagrindais bei konsultacinių komitetų duomenimis, kurie dirba saugumo e, ir saugos darbe klausimais. Taigi, jeigu visi norės eiti ir eis šituo keliu, kompromisas bus surastas ir tos medžiagos bus įtrauktos į direktyvos tekstą. Kai dėl mažų ir vidutinių įmonių paraginimų, čia vėlgi reikalinga tam tikra formuluotė, kurios ieškome, atrodo, kad kartu tą formuluotę surasime. Toliau direktyvoje specifiniai dalykai nurodyti. Aš bandžiau, kad čia surastumėm pusiausvyrą tarp įvairių politinių jėgų. Atrodo, kad dabar jau visai priartėjome prie komisijos siūlomų rybinių verčių. Čia vėlgi galėsime labai konstruktyviai padirbėti, ieškodami ir surasdami labai neblogą kompromisą. Aš manau, kad e, kalbant apie pakeitimus, tai buvo iš kai kurių e, šešėlinių pakeitėjų pusės sunkiausia nustatyti tam tikras rybinės vertės tam, tikroms, tam tikriems vaistams. Dėl dizelino emisijų. Tai jau buvo pristatyta antram direktyvos svarstymui ir jeigu mes trilogos metu nepasieksime susitarimo su taryba, tai tada vėl pateiksiu pasiūlymą, bet jau kai e, diskutuosime trečią kartą. Mano biuras visų jūsų paslaugoms, dar kartą labai prašau dėti pastangas toliau bendradarbiaujant ir siekiant e, kuo geresnių rezultatų su šia direktyva, kad būtų galima apsaugoti darbuotojų sveikatą ir kad būtų galima imtis teisingų priemonių, kad įmonės galėtų įgyvendinti kaip gerima, galima geresnės saugos ir saugumo darbuotojams darbe sąlygas. Ačiū dabar žodis ponui Roland. Jis yra vienas iš šešėlinių pranešėjų. Aš manau, kad labai gerai, kad nuolatos viską peržiūrime ir komisija į tą darbą įsijungusi. Kita vertus, pakeitimų, man atrodo, kad visai yra apskritai nedaug. Aš pritariu tiems uh, pakeitimas dėl dizelino. Tikiuosi, kad e, mes antra, e, antros svarstymos metu galėsime kai kurios pakeitimus atsiimti. Pastangos didelės yra dedamos ne tik iš pranešėjos pusės, bet e, iš visų prisidančių prie šio pranešimo. Aš manau, kad labai įdomus pakeitimai buvo pateikti dėl toksinių medžiagų. Komisija galbūt padės mums nuspręsti, kaip šiuo atveju pasilelgti, nes iš tiesų yra labai svarbu e, apsaugoti darbuotojus, kadangi jiems kyla didžiulė, e, didžiulė onkologinių susirgymų rizika, tačiau tam reikia remtis moksliniais duomenimis ir socialinių partnerių nuomonėmis. Dėl, so, dėl pereinamojo laikotarpio, dėl ribinių verčių, čia vėlgi labai svarbu rūpintis tam tikrais e, susitarimais tarp e, socialinių partnerių, ypatingai kai tos nuomonės remiasi mokslininkų duomenimis. Labai svarbu deleguoti į aktai. Aš bijau, kad e, čia reikėtų jų vengti ir stengtis netidarinėtis Pandoros skrynios. Aš manau, kad šiuo atveju, nustatant tam tikras vertes arba įrašant medžiagas į sąrašus, vis tik tais būtų pakankamai pavojingas dalykas, įtraukti, e, į, į, į, įtraukti visą tai į deleguotusius aktus. Bet kokiu atveju manau, kad su pranešėja ir su šešėniais pranešėjais mes vis tik tais e, įgavome tam tikrą imunitetą, spręsdami šiuos klausimus ir spręsime juos toliau siekdami tikslų e, geriau apsaugoti darbuotojus nuo įvairių šių medžiagų. Thank you, Mr. Roland. I say... Ačiū ponui Roland. Aš pati, kaip šešėlinė pranešėja, trumpai pasisakysiu šiuo klausimu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Agėje bei kitiems e, šešėliniams e, pranešėjams e, už jų darbą. Taigi, pirmiausia, trumpai apie kai kuriuos pakeitimus, savo pakeitimus ir klausimus. Pirmiausia, iš CMD2 dėl ribinių verčių dizeliui perkeliau e, savo pakeitimus čia. Tikiuosi, kad šiuo klausimu mums neteks dirbti, nes per ateinančias savaitės jis bus išspręstas trialogo dėl CMD2 metu. Bet aš sakyčiau, kad vis dėlto ribinių verčių dėl dizelino reikia. Daugiau nei 3 milijonai darbuotojų patiria tą poveikį, todėl. E, Daugiau nei 3 milijonai darbuotojų patiria tą poveikį, todėl, sakyčiau, nereikėtų laukti. Dabar dėl toksiškų vaistų pateikiau pakeitimų. Pavyzdžiui, e, kokius vaistus dėlėtume įtraukti į kancerogenių ir mutageninių medžiagų direktyvą. Pone Agi e, paminėjo du vaistus. Taip, tai yra svarbus klausimas sveikatos sektoriaus darbuotojams. Aš e, norėčiau tik tai, kad komisija savo tikrinimo procesus turėtų tinkamai atliktų, Taigi turėtume apriboti taip pat prieigą prie tam tikrų vaistų. Na ir kaip ir kiti kolegos, dėl formaldehidų medicininis formalino vartojimas neturėtų būti ribojimas Čia tiesiog aiškumo tikslais norėjau tai pasakyti, aš kiek supratau, ne viena taip manau, galbūt komisija galėtų tinkamiausią formuluotę čia surasti. Dėl kadmio dabar. Komisijos e, pasiūlymas patariamojo komiteto rekomendacijomis vadovaujasi. Tačiau aš norėčiau šiek tiek suabejoti dėl to, ko gero visi per tai pereina. Parlamentas e, turėtų labai atsargiai šį klausimą spręsti. Stebėjimo klausimas buvo keltas, e, pramoniniai standartai darbuotojų apsaugos ir tie aš čia turiu pavyzdžiui susipažinusi su darbuotojų e, pozicija, jie norėtų, kad bio stebėsena būtų tesiama. Taigi čia turėčiau klausimų komisijai. Pavyzdžiui, kaip jūs įsivaizduojate, koks būtų biostebėjimo vaidmuo kadmio atveju? Ar tinkamas toks sprendimas būtų? Ir ką Jūs manote apie ryšį tarp ribinių verčių ir pasiūlymo į direktyvą įtraukti biostebėjimą? Aš bent jau kol kas manau, kad e, kodėl negalima būtų šių abiejų aspektų e, derinti tarpusavyje. Jo labiau, kad žemos vertės e, skatina tam tikros praktikos pakeitimą. Beje, aš nelabai suprantu, kodėlgi bio stebėjimas negalėtų būti sveikatos sistemos stebėjimo dalis. Taip pat reikėtų gerosios praktikos pavyzdžių darbuotojų apsaugos direktyvoje. Čia kai ką norėčiau uh, išsiaiškinti. Na ir dar norėčiau štai ką pasakyti. Šiandien kai kurie iš mūsų turės išeiti anksčiau. Taigi dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Dabar žodis poniai McIntyre. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą šio klausimu. Manau, kad e, mūsų pozicija gana aiški šiais klausimais, taigi diskusija naudinga būtų. Mano manimu, labai svarbu poveikį e, palikti to kaip įmanoma mažesnio lygio. Bet to, kad ir kokios būtų ribinės vertės, tos ribinės vertės turi būti pamatuojamos darbo vietoje. Tikriausiai mane jau girdėjote tai sakant, aš tik tai norėjau dar kartą tai pabrėžti. Reikia apsaugoti darbuotojus ir tos ribinės vertės turi būti matuojamos darbo vietoje. Aišku, tikslas būtų siekti kaip įmanoma mažesnio lygio netgi mažesnio negu kad teisės aktuose nurodyta. Todėl turėtume skatinti valstybės narės aktyviai investuoti į mokslinius tyrimus, bei taip pat skatinti įmonės siekti kaip manoma žemesnių lygių. Tačiau neturėtume e, čia nustatyti tokių e, subjektyvių ir negyvendinamų tikslų dėl lygių. EKR principas toks, štai koks būtų, bet koks ribinių verčių e, keitimas turėtų būti tikrinamas to paties griežto proceso metu, kaip ir vertės nustatant. Čia yra du svarbus dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmiausia, dėl beriliumo. Kiek aš suprantu, turimi moksliniai duomenys rodo, jog pereinamasis OAL 0,6 mg kvadratiniai metrui būtų e, apsaugant darbuotojus būtų tikrai įmanomas tiek techniškai, tiek e, technologiškai. Na ir dar kas dėl privalomos pežiūros tų ribinių verčių įgyvendinimo, manau, kad turėtume šį pasiūlymą panagrinėti. Na ir kitas dalykas - formaldehidas. Čia būtų dvi dalis mano pasiūlymo. Pone Ulskov jau sakė, formalina minėjo, aš 69 pakeitimą berots esu pateikusi Formalinas yra 37 procentų formaldehidas, formaldehido uh, e, skeistis skiestas su vandeniu ir jis yra naudojamas uh, žmonių audiniams apsaugoti. Tai yra svarbi medžiaga diagnozuojant ligas. Jo svarba didžiulė yra Ir berots komisija tai siūlė, bet tas formal, formalinas turėtų būti ir toliau naudojamas. Labai svarbu, kad tam visi pritarė. Kitas dalykas su formaldehidu. Mano pačios šalyje e, yra vienas svarbus dalykas, galbūt kitur tai mažiau svarbu. Jungtinėje karalystėje yra įprasta atsisveikinti su e, vėlioniu per tam tikrą laiką. Ir dažnai iki vėlionio palaidojimo po jo mirties praeina 3-4 savaitės. Aš e, žinau, kad kitose, ypatingai pietų Europos valstybėse, greitai vėlionis yra laidojamas, na, o Junktinėje karalystėje yra kitaip. Todėl labai svarbu Junktinėje karalystėje, kad vėlionis e, būtų tinkamai išlaikytas per tą laiką. Aišku, reikia mažinti formaldehido poveikį. Uh, E, Junktinės karalystės laidotuvių sektorius dirba su e, potencialiais pakaitalais ar e, kit. Ir 1,5 ml buvo riba nustatyta, 3,5 kol kas neprieinamas stiprumas formaldehido. Aš siūlyčiau į tai atsižvelgti. Taigi poveikio vertinimas nustatė, kad pirminis formaldehido pasiūlymas e, būtų susijęs su medienos e, išlaikymų klyjais. Na, o formaldehido naudojimas balsamavimo procesuose nėra e, tinkamai reglamentuojamas. Todėl aš labai prašyčiau e, čia numatyti pereinamąjį laikotarpį konkrečiam formaldehido panaudojimui, balsamavimui. Aš manau, kad apie tai dar kalbėsime detaliau, kai šį klausimą aptarsime šešėlinių e, pranešėjų susitikime. Taigi nekantrai lauksiu tolesnio darbo kartu su jumis. Dėkoju. Thank you. Then I give the floor to... Uh... uh Dėkoju. Ponui Kalvė Šambui norėčiau suteikti žodį. Prašau, kolega. Dėkoju, pirmininkė. Diskutuojame tokiamis temomis, kurios yra malonios labai gerai kalbėti apie tai. Kas nesutiks su tuo, kad reikia gerinti darbuotojų sveikatą, visų mūsų sveikatą, ar tai mūsų šeimos narių sveikatą, kaip galima daugiau, kiek leidžia technika, kiek leidžia pinigai, finansai šiuo metu Aš manau, kad būtent taip galima apibūdinti socialinį modelį Europoje. Dėl to mes remiame šią direktyvą, mm, esame pasirengę dėrėtis dėl jos ir, ir siekti geresnių sąlygų darbuotojams, bei tikimės, kad pranešėjos atliktas darbas yra puikus. Tai bus puikus pagrindas tolimesniam darbui Labai gerai, kad e, būtų testinumas tam, kas buvo padaryta. Ką pasakė ponas Gora? E, tokia ir turi būti parlamento Europos visos politika ir dėl to e, dizelio problema yra tokia problema, kurią ir toliau remia mano frakcija Tačiau tai yra susijęs su pač du trilogu. Ir tai yra tokia problema, kurią bus galima kelti bač 3. Klausimų grupėje. Mes kalbėdami apie procesą remiamės moksliniais duomenimis, e, tikimės, kad jie yra patikimi e, ir pasiteisins tiek techniškai, tiek ekonomiškai. Mokslas nuolatos vystosi. ir leidžia kiekvieną kartą vis daugiau ir daugiau dalykų atrasti. Pavyzdžiui, aš prisimenu atvejį, kai, e, kuris buvo gyvsidabrio kasykloje. kai buvo neizoliuojama pakankamai e, gyvsidabrio e, patekimas į atmosferą. E, Anksčiau buvo lyg tai manoma, kad to gyvsidabrio patenka mažiau, bet paskui aparatai ėmė išmatuoti didesnį jo kiekį patenkantį į atmosferą netgi iki dešimt kartų. Tobulybė yra gerų dalykų priešininkė. Tačiau be jokios abejonės reikia nuolatos tobulėti ekonomikos galimybės ir reali situacija taip pat yra tokie faktoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Žmonių susidūrimą su tomis medžiagomis reikia mažinti iki minimumo ir e, iš vis iš, išimti tas medžiagas, kur, su kuriomis kontaktuoti negalima. Aišku, tą reikės e, irgi pritaikyti tiek mažoms, tiek vidutinėms įmonėms. Pone He. Pane Age pranešėja, kai kurios dalykus išleido iš e, akių, bet ji pasakė, E, e, taip pat reikėtų įtraukti ir e, toksiškas vietas. Dar norėčiau pasakyti, kad reikia atlikti vaistų nuo vėžio eksperimentus, o tie tų žmonių, tų žmonių kurie sutinka dalyvauti bandymuose, nereikėtų laikyti aukomis. Mokslininkai sako, kad yra didžiulių skirtumų tarp įmonių, kurios dirba e, su toksinėmis medžiagomis E, ir jo sąlygos, taip pat ir prisitaikymo sąlygos labai skiriasi tų vietų. Galbūt e, jeigu kažkas yra pastebima, nereikėtų kelti pernelyg didelės panikos darbuotojų tarpe, jie ir patys pastebės, jeigu kartais kažkas tai netaip vyks. Šiaip darbas ponios Agėjos e, atliktas yra puikus. Aš pateiksiu savo pakeitimus ir manau, kad e, šitas dokumentas yra puikus pagrindas toliau diskutuoti triloguose. Dėkoju, pono Liuri nėra. Pone Lambert. Okay, thank you. I'm speaking on behalf of our, our rapporteurs. Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjai. Noriu paminėti tik keletą dalykų. Mums svarbiausi dalykai, kurie turėtų būti įtraukti į šią direktyvą, turėtų būti tos medžiagos, kur būtų aiškiai kategorizuotos jungtinių tautų ir organizacijos atlikti tyrimai dėl vėžį sukeliančių e, elementų ir be abejo darbuotojų apsauga e, nuo kancerogenų ir mutagenų turėtų būti užtikrinta. Mes taip pat norėtume pasakyti, kad reikėtų numatyti griežtesnės peržiūros nuostatas siūlyme. Mūsų frakcija norėtų numatyti taip pat ir pranešėjos žiūlim, siūloma e, peržiūros nuostata, bet mūsų požiūrių reikėtų šias nuostatas dar šiek tiek peržiūrėti. Jau socialiniai partneriai dėl kai kurių dalykų yra susitarę, yra ir kitų dalykų, kurie buvo iškelti kalbant apie specifinius dalykus, bet mes e, dar diskutuosime su pranešėja ir žiūrėsime, dėl ko galima susitarti. Pateiksime savo išvalgas jos vertinimui. Ačiū. Tiek būtų trumpai. Pirmininkas dėkoju. Pone Milia, ENE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Envi komiteto pranešėja esu šiuo klausimu, komisijos tekstą labai atidžiai vertinau ir nusprendžiau, kad jis yra puikiai subalansuotas, kadangi po ilgų diskusijų, kurios vyko pirmus du kartus dėl kancerogenų, Europos komisija atsižvelgė į tą trapę pusiausvyrą tarp darbuotojų interesų, jų apsaugos ir taip pat e, mažų vidutinių įmonių, tarp verslo interesų. Joms sunku prisitaikyti prie keliamų standartų ir investuoti į tai. E, peržiūriu visus skaičius susijusių su 27 valstybėmis, kurios pateikė skaičius dėl tų direktyvoje minimų penkių medžiagų. Tie skaičiai tokie artimi vieni kitiems, kad nereikėjo net kitaip kažko siūlyti, negu siūlė Europos komisija. Uh, E, aišku, galbūt tik tai pereinamieji laikotarpiai šiek tiek skiriasi, galbūt reikėtų ten dar pažvelgti papildomai. E, daugelis iš jūsų žino tai, nes mes darbo grupėje kartu dalyvaujame, kad buvo antidemokratiškai atmestas šis klausimas, kuris galiausiai buvo parengtas numačius įvairių frakcijų pakeitimus. Gaila, Envi komitetas trečią kartą Ample komitetui nenumatė jokių galimybių. Envy komiteto vaidmuo čia buvo esminis. Jeigu dėl kai kurių medžiagų, e, kurios patenka ant odos, ir čia pirmiausia apie formaldehidą ir aniliną galvoju, tai yra profesinis labiau faktorius. Žmonės e, profesinis susidūrė, kai dėl berilių, e, dėl kadmio tai yra tos medžiagos, kurios yra ore ar vandeniai paplitusios ir išlaiko 20-30 metų, net kai nebelieka e, metalurgijos, pavyzdžiui, įmonės, kur naudojamos tos medžiagos ar statybos įmonių. Ir čia kyla tie sunkumai, kuriuos aš miniu nuolatos, kai darbuotojas ateis prašyti kompensacijos ar bent profesinės lygos pripažinimo, kaip bus galima susijęti jo lygą ir jo darbą, bei aplinkosaugos faktorius. Manau, kad būtų išmintingiau, jei mūsų komitetas labiau susitelktų prie medžiagų, kur diskusijų daug nėra, kai dėl jų kancerogeninio pobūdžio. Jis yra praktiškai įrodytas visose šalyse ir diskusijų dėl jų nebekyla. Ir tarptų medžiagų, kurios neturi ekonominio didelio poveikio, kur reikia nustatyti ribinės vertės. Gaila, kad kiekvieną kartą yra bandoma keisti, net jeigu apie tai reikia kalbėti, keisti tas direktyvas, numatant medžiagas, kurios, kurias rasti yra labai sunku. Citotoksiškumą čia reikia paminėti, pavyzdžiui, farmacijos pramonės ar išmetamųjų vamzdžių e, išmetamasias medžiagas. Kai kurie žmonės dirba citotoksiškomis sąlygomis, e, pavyzdžiui, farmacijos sektoriuje, lygiai taip pat ir su išmetamosiomis dujomis automobilių. Beveik visi su tuo susidūrėme. Mums siūlomos substancijos yra svarbios, bet manau, kad dabar vyksta ketvirtasis raundas diskusijų. Jeigu kitos kadencijos metu reikėtų grįžti prie to paties klausimo, aš grįžčiau prie jo. Aš norėčiau pasakyti, kad vėžio ir lygų e, sienų nėra, tai nėra politinės sienos. Ir gaila, kad kai kurios frakcijos dėl kažkokių sektantiškų įsitikinimų neįsiklauso kolegų iš kitų frakcijų, kurie turi galbūt gerų argumentų dėl dalykų, kurių paskui neištaisysi. Ačiū. Ponas Rolė raštu bus pateikta reakcija į pastabas, kurios bus išsakytos, o dabar žodis Europos komisijos atstovams. Atrodo, nėra norinčių kalbėti. Vis tik taip. Prašau. Labą dieną visiems. Aš ir Kris esame iš užimtumo generalinio direktorato iš Europos komisijos. Ačiū už parengtą pranešimo projektą. Perskaitėme jį labai didžiai, džiaugiamės, kad tos ribinės vertės, kurias pateikė komisija, nebuvo labai pakeistos, dėl perinamų laikotarpių dar turėsime juos peržvelgti. Mūsų e, didžiausias džiaugsmas yra tas, kad atsirado šviesa tunelių gale nagrinėjant dizelio e, problemas. Mūsų didžiausias rūpestis yra toksiški vaistai, jūrbinių verčių nustatymas. Mes tų vaistų neįtraukėm į siūlymą, kadangi kol kas dar neturime substancijų reikiamų sąrašo, e, o kancerogenų ir mutagenų direktyva reguliuoja būtent tas atskiras medžiagas arba perdirbtas medžiagas. Mes dar tų substancijų sąrašo neturime ir neturime mokslinio vertinimo iš, iš, iš mokslininkų. Taigi neturime ir poveikio analizės. Kokį, koks poveikis būtų ėmusis reguliuoti tas medžiagas. Mums prie, prie tų klausimų dar reikės sugrįžti Europos komisijoje, padiskutuoti apie tai, kad dėl mutagenų ir kancerogenų direktyvos tai yra gera priemonė, jį papildys ES teisės aktus. E, be abejo mes sutinkam su tuo, kad gairės turi būti atnaujintos to, kaip dirbti su tomis medžiagomis. Ir dabar, kai atlikome visus darbus su dizeliu paskutiniosiomis savaitėmis ir mėnesiais, norėčiau pasakyti, kad mūsų susirūpinimą kelia štai kas tos medžiagos. E, nežinau, ar jau turėtų dabar atsidurti trečiajame siūlyme, tai būtų kiek ankstyva komisijos pirmininkas ponas Runke, Junkeris sakė, kad šis klausimas yra labai svarbus ir kad jį reikės spręsti dar šios kadencijos metu. Tiek būtų galima pasakyti kol kas. Na, į tą problemą žvelgiame labai rimtai. Ir pasižiūrėsime, kas galės būti nuveikta šiuo klausimu. Dėl klausimų, dėl kadmio patariamasis komitetas mums suteikė dvi galimybės. E, ribinės vertės bei ribinės vertės keturi, kur numatytos taip pat ir peržiūros nuostatos, mes manome, kad prižiūrėti reikėtų mutagenų ir kancerogenų direktyvos taikymą. Taip pat yra kalbama apie oro tikrinimą tose zonose, kur dirba žmonės, pasižiūrėti, kokių substancijų ten galima rasti. Mūsų teisės tarnyba pasiūlė nesirinkti tokio varianto, bet siūlymas, kaip jau sakiau, buvo pateiktas. Mes Mm, džiaugiamės siūlymų, nors jis kiek ir vėlyvas. Kai dėl kadmio teisės tarnyba biomonitoringo nuostatą įtraukti šį siūlymą. Taip pat siūlymus pateikė ir valstybės narės, kurios pasisako apie biomonitoringą. Tai štai, mes negalime to, aišku, primesti valstybėms narėms, kai dėl formaldehido, manau, kad būtinas išvelgti situaciją jungtinėje karalystėje ir kitur. Būtų ko gero išmintinga numatyti tam tikras išimtis, pereinamasis laikotarpis beriliui ir kitoms kai kurioms substancijoms Po ilgų diskusijų ir po jūsų teiktų siūlymų, kurie bus tai ilgesni, tai trumpesni, e, sprendimus dėl to priimsime, kai peržiūrėsime jūsų pateiktus siūlymus. O paskui prasidės trilogo procedūra. Poveikio vertinimo svarba ir mokslinis vertinimas. Galiu šiuo klausimu pasakyti štai ką. Mes neturime mokslinio poveikio vertinimo kol kas. Aišku, turime AJAK siūlymus ir pateiktas išvadas. E, kur yra kalbama apie tų elementų kancerogeniškumą. Tiek būtų mano komentarų. Lauksime pranešimo naujos versijos ir galėsime atsakyti taip pat jūsų klausimus raštu šiek tiek vėliau. Nes reikės kai kurių techninių elementų man pasikonsultuoti su kolegomis. Jums atsakysim raštu. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Matome, kad Dar lieka darbo nuveikti, lapkričio 20 yra numatytas balsavimas, o aišku, iki tol vyks daug šešėlinių pranešėjų susitikimų. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo ir kalbėsime apie Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimą. Iš karto suteiksi žodį ponui Enrique Kalviai Šambu. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar reikės užsidėti ausines, nes ketinu kalbėti ispaniškai. Estimados kolegas, estimados ponė. Brangus kolegos, brangus šešėliniai pranešėjai. Šio komisijos pasiūlymo kontekstas yra toks, kad Europos Sąjunga sąjungai trūksta investicijų e, ir sulėtėja augimas dėl to bei sumažėja sąjungos konkurencingumas bei neigiamai visą tai įtakoja socialinę sanglaudą ir darbo vietų kūrimą. Prisiminkime, kad e, tas juokingas dalykas, kuris vadinasi ES biudžetu, yra 0,9, na gal 1 procentas yra panaudojamas toms Europos investicijoms, kurioms reikia pinigų. Fondai yra, fondai, fondai nukreipti soli, į soli, solidarumui, tačiau nacionalinėms programoms, ne europinėms. JAF 35 maždaug procentai federalinio biudžeto tam reikalui tenka. E, šiame kontekste krizė parodė, kad instrumentai, kuriuos turi valstybės narės, yra labai riboti. Nesvarbu, ar tuos instrumentus naudotų atskirai ar kartu. E, čia kalbame apie vieningą ekonomiką, vieningą valiutą, tačiau pasaulio e, ekonomika nėra pasiruošiusi tokioms um, asimetrijoms bei um, investicijoms į valstybės narės. Taigi reikėtų padaryti taip, kad taptų realu ir realistiška sukurti mm, ekonominę ir e, monetarinę sąjungą, ne tik iš tų valstybių narių, kuriuose naudo, galioja bendra valiuta, bet ir koordinuojant visą politiką, visą ekonomikos politiką Europos Sąjungoje. Europos investicijų stabilizavimo politika siūlo stabilizuoti uh, viešasias investicijas, e, atsižvelgiant į valstybių narių interesus, kurio, kurias liečia didžiulė e, in, in, asimetrija, e, kalbant apie nacionalinės investicijas, kurios dažnai būna nepakankamos. Dažnai kalbama apie stabilizavimą ir apie tvarumą kai nėra e, nacionalinių lygių tokios politikos ir kai e, kitos politikos europinių mastų pasiekia ribas, tai jau tampa nebetoleruotina. E, ne, nebetoleruotina. Pranešėjo, pranešėjo nuomonė yra tokia, kad geriau geriau truputis negu visai nieko. Todėl man frakcija siūlo paremti šį pranešimą. Žinoma, jis nėra pakankamas, tačiau vis tik tais kalbant apie ES silpnumą, ekonominį silpnumą, tai jau yra geriau negu nieko, nes su laiku padės išvengti didžiulių katastrofų, smukimo ir griuvimo. Aš norėčiau dar štai ką paminėti. 30 milijardų yra numatyta eurų. Tai yra maždaug pusė to, ko prireiktų tokios nedidelės šalies gelbėjimui kaip Airija. Jeigu būčiau agresyvesnis, pasakyčiau, kad ta suma yra juokinga. Na, bet pabandykime nebūti agresyviais ir pasakysime tik tiek, kad ta suma yra nepakankama, aiškiai nepakankama, nes reikia atsižvelgti į neseniai praužusios krizės skaičius. Dar reikėtų e, pasižiūrėti į e, atrankos kriterijus. Jie yra labai griežti. Mes matome, kad nedarbas auga, visi tam pritarė. Iš tiesų, ta, tas reiškinys yra. E, ir reikia pažiūrėti, kada ta problema yra didesnė, kada mažesnė, kada iš tiesų reikia kažkokios tai pastangos iš Europos investicijų stabilizavimo priemonės pusės. Europos sąjunga e, ir e, ekonominė zona kartais, e, kartais kenčia dėl to, kad e, nepakankamai vystosi ir per daug greitai vystosi skurdas. Neteisinga yra galvoti, kad e, ekonominė ir finansinė sąjunga yra finansininkų program, problema. Istorijoje nematome, kad būtų tokia ekonominė sąjunga, kuri nepakryptų į politinę sąjungą. Jeigu taip nebūna, tai tada ta ekonominė sąjunga tiesiog užgesta. Na ir šiaip, esant tokioje situacijoje, labai turime atsisukti į socialinę pusę ir pasižiūrėti, kaip, kaip galima kaip galima racionaliau panaudoti šio fondo išteklius. Man pirmininkė sako, kad per daug kalbų. Na, bet dar noriu pasakyti, kad mes kartu galėsime tą tekstą praturtinti, kad jūs atidžiai perskaitysite mano pastabas, aš jūs iškes ir kad mūsų ši reforma bus nukreipta į tai, kad kažkas kaip galima greičiau įvyktų nedarbo akivaizdoje ir sprendžiant socialinės sanglaudos klausimus. Taigi čia ir sustosiu. Pirmininkas, dėkoju. EPP atstovas šešėlinis pranešėjas yra Didie Žofruo. Aš e, atsiprašau, kad jo nėra, tačiau jis pristatys savo pastabas raštu, jie siūlo kažką kurti į panašaus į investicijų fondą, e, kad galima būtų apsaugoti valstybių narių investicijas krizės atveju. Taigi jis e, palankiai vertina komisijos pasiūlymą, e, pagal kurį būtų sušvelnintas e, poveikis ekonomikai. Tačiau yra ir kai kurių problematinių dalykų šiame pranešime, ypatingai du dalykai. Paramos fondas galėtų būti paleistas e, ekonominio smūgio arba sulėtėjimo atveju. Tačiau tada labai pasikeistų reglamento taikymo sritis į vienu ir kitu atveju. Kita vertus, antras dalykas, pradinė numatyta suma fondų yra 30 milijardų, tačiau reikėtų padaryti taip, kad tas fondas būtų pritaikytas e, konkretiems dalykams ir tiems konkretiems dalykams numatyta konkreti suma tam, kad būtų skatinamas darbo vietų kūrimas. Dar pranešėjas norėtų išsiaiškinti, ar ateityje reikėtų geriau kurti makroekonominį stabilizavimo e, mechanizmą ir ką konkrečiai galvoje turi pranešėjas, kalbant, kalbėdamas apie tą Europos investicijų stabilizavimo priemonę, bet kokiu atveju atrodo, kad šis fondas galėtų skilti į keletą mechanizmų, kad valstybės narės galėtų turėti daugiau pasirinkimo, spręsdama savo problemas ir kad e, šiuo atveju pranešėjas galėtų e, būti tikslesnis. Štai ką norėjo pasakyti Didiežo Fruo. O dabar e, SND frakcijos vardu Agnes. Šešėlinio pranešėjo vardu, kuris negalėjo atvykti šiandien, aš irgi pasisakysiu, jis man savo užrašus perdavė dėl komisijos pasiūlymo įsteigti Europos investicijų stabilizavimo priemonę. Nesigilinant į tai, kas yra grinai ekon klausimai, mano frakcija turi šiek tiek abejonių dėl naujojo pasiūlymo. Pirmiausia, šios naujosios priemonės tikslas turėtų būti patikslintas ir suderintas su kitomis egzistuojančiamis priemonėmis. Toks sukūrimas yra labai geras pasiūlymas, kaip palaunoti es biudžetą, stiprinant atsparumą mūsų tarpusavė susijusių ekonominių sistemų ir taip pat kaip prisidėti prie ekonominės ir socialinės sąnglaudos. Taip, tai yra geras dalykas, tačiau socialinė sąnglauda yra daugiau nei užimtumas, švietimas ar mokymai. Būtent todėl mes norėtume socialinių teisių e, ramščio tikslą geriau atspindėta e, viešųjų investicijų kriterijuose. Taigi čia mes e, jau apie tai kalbėjome. Na ir antras dalykas - paramos e, susijimas į EISF ko gero nepasieks tinkamo tikslo, tai reikia pakoreguoti. Ir valstybėms narėms, kuriams labiausiai reikia stabilizavimo, dažniausiai taikomos um, e, balanso procedūros. Mm, dabar dėl aktyvavimo kriterijaus. Remtis vien tik tai nacionaliniais e, rodikliais nedarbo. Kitas e, pasiūlymas būtų remtis europiniais nedarbo rodikliais. Toks būtų tinkamesnis sprendimas. Taip aktyvavimas būtų užtikrinamas tada, kai reikalinga. Taigi reikia ne vien nacionalinius rodiklius, rodikliais remtis, bet ir taip pat es vidurkiu. Kaip pats paros tašku. Šiuo instrumentu siekiama e, siekti geresnios socialinės sanglaudos. Todėl, ko gero, vidutinis nedarbo lygis geriausiai atspindėtų ta, geriausiai galimai e, prognozuojamus e, šokus. Toliau, stabilizavimo priemonė neturėtų apsiriboti vien tik tai investicijų apsaugos e, sistemomis, kaip kad siūlo komisija. Mes pasisakome už tai, kad nedarbo išmokų sistema būtų numatyta. Taigi reikia tokias konkrečių valstybių narių tokias sistemas e, remti. Na ir galiausiai penktas ir galia, paskutinis dalykas - Europos parlamento vaidmuo turėtų būti numatytas valdysenos mechanizme, ypatingai stebėjime bei e, viešųjų investicijų tvarumo stebėjime. Čia, pavyzdžiui, kur komisija uh, tam tikros diskrecijos numato. Mes manome, kad Europos parlamentas turėtų būti pilnai įtrauktas į šiuos procesus. Na ir čia norėtume padėkoti pranešėjui sėkmės. Mes, aišku, bendradarbiausime su juo tam, kad pasiūlymas būtų kaip įmanoma geresnis. Dėkoju. Ačiū. Pon, dabar žodis poniai Trebesijus. Dėkoju. Dėkoju taip pat pranešėjui, ponui Kalvė Šambon. Stabilizavimo fondo tikslas yra kovoti su e, neigiamais asimetriniais šokais ES. Tokie šokai turi neigiamą poveikio ekonomikai, kaip pavyzdžiui viena šalis ar regionas labiau nukenčia nuo tokių šokų. Toks būtų apibrėžimas. Deja, ketvirto straipsnio nuostatose kriterijai nėra nustatyti tokiems atsimesiniams šokams pamatuoti. Čia yra tiesiog lyginami, lyginami skirtingi regionai ir ankstesnių metų vertės lyginamos. Na, o simetrinių šokų atveju, ko gero, tokie parametrai nebūtų prasmingi. Čia reikia ne vien tik mokslinių terminų. Gerai būtų, kad man atsakytumėte į ankstesnį klausimą. Taip, kai kurios valstybės narės prarado prieigą prie finansų rinkų, todėl kad Maastrichto kriterijų buvo nesilaikyta. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės buvo priimtos į valiutų sąjungą, į pinigų sąjungą remiantis klaidingais sprendimais. Taigi stipriausiai besilaikančios, geriausiai besilaikančios valstybės dabar turi palaikyti silpnesnesas, bet ko gero tai nebūtų teisinga. Pavyzdžiui, tose antrose, antroje šalių grupėje e, socialinės išmokos yra aukšto lygio paliekamos ir investicijų nėra. EBPO vidutinės e, vertės yra maždaug 3 procentai BVP. Tai yra vis dėlto didžiulės sumos. Paimkime Italijos pavyzdį. Ponas Kelvė Šambon paminėjo Airiją. 45 milijonai eurų buvo paminėti. Taip, dėl kai kurių pateiktų skaičių mes negalime pritarti pranešėjai. Man atrodo, kad 25 pakeitimas, kuriuo numatomas padidinimas, remiasi komisijos tyrimų, o ne nepriklausomų tyrimų. Komisija turėtų vis dėlto geriausiai sugebėti tai padaryti. Na ir čia vieno dalyko trūksta parlamentinės kontrolės, pritarčiau poniai Jongerius. Taigi norėčiau paklausti, kodėlgi mes visi nepasisakome už daugiau parlamentinės kontrolės. Manau, kad tikrai galėtume tai įtraukti. Konkrečiai dėl šio fondo jis buvo sukurtas tarp vyriausybinio susitarimo pagrindu. Taigi parlamentinė kontrolė čia turi būti užtikrinta nacionaliniu ar Europos parlamento e, kontrolė. Galutinis, galutinė ataskaita turėtų būti pateikta komisijos, pati komisija turėtų įvertinti savo atliktą darbą. Na ir kodėl komisija ne, nesiūlo sutarčių keitimo. Uh, Šis fondas skiriasi nuo ESF, jis turėtų būti komisijos prerogatyva, bet kodėlgi dabar komisija nebepageidauja peržiūrėti sutarčių, ar jau nebepasitikė tokią priemonę? Aš manau, kad mes tiesiog nebegalime bendrauti su piliečiais, labai neskaidrus sprendimai yra priimami Labai dažnai yra daromos skubotos išvados e, ir piliečiai mūsų nebesupranta. Taigi mes dabar slepiamės už kažkokių formuluočių ir bandome išvengti politinės kontrolės. Toks įspūdis susidaro, kad ES be politinės kontrolės principų bando dirbti. Dabar septintame straipsnėje angliškai kalbama apie maksimalias paskolų sumas, kurios būtų suteikiamas valstybėms narėms. Jos turėtų būti apsiriboti 30 milijonų iš principo. Ką reiškia tas iš principo, norėčiau paklausti komisijos. Galbūt e, kas nors pamena tą in principle, iš principo, ką tai reiškia. Komisija turėtų pasiūlyti ir kitų lėšų panaudojimo kriterijų. O visos kontrolės funkcijos turi būti patikėtos nepriklausomai institucijai. Taigi kreipiuosi dabar į visus kolegas, prašydama daugiau parlamentinės kontrolės. Na ir taip pat prašytume komisijos pakeisti sutartis. Aš dar pateiksiu uh, pakeitimų pasiūlymų ir tikrai manau, kad pavyks dirbti veiksmingai su ponu Kalvėšambon. Dabar žodis poniai Lambert. pranešėjo atliktas darbas yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Šiandien ryte diskusijos klausiausi ir manau, kad reikėtų dar kai kuriuos klausimus detaliau apsvarstyti. Pirminis mūsų požiūris būtų tas, kad gerai, kad ES bando pasimokyti iš ankstesnių finansinių krizių ir, kaip žinia, Europos parlamentas e, tikrai to e, reikalavo, kad e, socialinė dimencija būtų įtraukta į bendruosius dalykus. Taigi čia yra pakeitimų, šią linkmę ir mes juos palaikysime. Reikia numatyti gairias vieša, viešiesiams finansams valstybių narių. Mes labai dažnai matome, kokios būna biudžeto mažinimo lėšų socialinės pasiekmes mūsų piliečiams. Mes norime laiko ir erdvės tokį balansuojamo poveikio. Na ir dabar dėl sąlygiškumo būtinųjų sąlygų. Uh, Taigi, reikėtų žiūrėti, kaip to išvengti ciklinio, cikliško poveikio ir reikėtų pažiūrėti, ar nepakenksime labiausiai pažeidžiamiems. Toliau reikėtų žiūrėti, kaip tai dėrėtų su tolesniais veiksmais, konkrečiai su valstybių narių specifinėmis rekomendacijomis ir europiniu semestru. Pavyzdžiui, jeigu valstybės narės nesilaiko rekomendacijų, tai kaip tai turėtų būti atspindėta finansavime, gal veiksmų kažkokių galima imtis. Na ir dėl tų kitų kriterijų, ne vien tik nedarbo skaičių, aš pritarčiau. Manau, kad e, ta priemonė yra dabar siūloma gana e, primityvi. Taigi mes norėtume šį aspektą labiau nagrinėti. Ypač, kai tiek tai susijęs su kontrole ir skaidrumu. Būtent tie dalykai mums, mums būtų svarbus. Dėkoju. Ačiū. Pono Jerikio salėje nėra. Pono Marteno salėje taip pat nėra. Taigi trumpai suteiksiu žodį komisijai, nes e, jau šiek tiek vėluojame pagal darbo grafiką, taigi paprašysiu kalbėti trumpai. Dėkoju, aš esu Olivija Galgo iš ECFIN generalinio direktoriato. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą e, su nuomonė dėl EISP. E Mes nekantrai laukime tolesnio darbo su parlamentu su šiuo pasiūlymu. Tikrai mielai išklausysime jūsų e, poziciją. Mums labai svarbi parlamento parama tam, kad e, būtų išjudintos diskusijos taryboje, nes e, valstybės narės laukia politinio signalo kol kas tam, kad toliau šios darybos vyktų. Konkrečiai dėl pakeitimų, kuriuos siūlo pranešėjas norėčiau šiek tiek daugiau tiks, pat, pas, pasakyti dėl 30 milijonų eurų. 25 pakeitimą perskaitėme, mums jis patinka, tačiau kaip komisija mes turime labai griežtai es biudžetą įgyvendinti ir kalibruoti savo pasiūlymus atsižvelgiant į būsimas biudžeto maržas. Todėl mes siūlome čia DFP, e, pavyzdžiui, pasiūlyti tą padidinimą, tačiau jeigu tų galim, turimų lėšų bus mažiau, tai gal net ir šis pasiūlymas bus mažesnis. Dabar siūlome štai, kad 30 milijardų eurų turėtų pakakti toms valstybėms narėms, kurios pasinaudojo aktyvavimo rodikliais per praeitą finansinę krizę. Mes manome, kad stabilizuoti e, pavyktų maždaug 10 procentų e, viešų investicijų ir išlaidų. Tai yra gana nemaža suma. Be jau biudžeto pasiūlyme numatytų garantuojamų e, paskolų yra paralelios priemonės dar siūlomos tam, kad stabilizavimo e, funkcija būtų atlikta, bet tam, aišku, reikės papildomų instrumentų pagal SM. 26 pakeitimas toliau neturėtume pamiršti, kad šios funkcijos yra bendrojo voko ribos nustatytos. Mes nenorėtume, kad EISF būtų prieinama priemonė tik vienai ar dviem valstybėms narėms. Būtent todėl mes numatėme 30 procentų ribą turimoms lėšoms. Manau, kad tokį buferį reikia išlaikyti tam, kad užtikrintume vienodas žaidimo taisyklės visoms valstybėms narės. Toliau 28 pakeitimas. Reglamentas net reglamente neturėtų būti kvestionuojamas jos tikslas. Pagal šį pakeitimą sakoma, kad EISP nebūtų poveikio stabilizavimui. Na, o mes sakytume priešingai, EISF kaip tik recesijos spiralių padėktų išvengti, kaip pavyzdžiui mažinamos viešos investicijos ir kai blogėja ekonominė situacija. EISP kaip tik siūlydama paskolas mažesnėmis palūkonomis sumažintų to šoko poveikį valstybėms narėms ir tai galėtų būti finansinių rinkų stabilizavimo priemonė. Dėl dar 30 milijardų, kas tas iš principo, in principle, mes kalbėjome čia apie paskolos sumą, o ne principinius kažkokius dalykus. Dėl atitikimo reikalavimams kriterijaus. Mes ką čia su kriterijais bandėme padaryti? Bandėme funkcijas taip išdėstyti, kad pavojus ir nuolatinių perkelimų nebūtų rizikos. Mes susitelkėme čia į vyriausybių elgesio kriterijų. EDP procedūra galėtų būti pradėta kaip šoko pasiekmė, bet ne taryba turėtų nuspręsti dėl to, kad, pavyzdžiui, valstybės narės nesėmė korekcinių veiksmų tam, kad būtų situacija pagerinta ekonominė. Taigi, Matome, kad parlamento ir komisijos požiūriai bendrai paėmų sutampa, todėl nekantrai lauksime galimybės toliau dirbti su jumis ir toliau tobulinti tekstą. Dėkoju. Pirmininkas. Ar norėtumėte dar kažką pridurti? Labai mažai laiko turime. Labai trumpai paprašyčiau kalbėti, nes už 20 minučių turi baigti, turime baigti. Taigi, prie darbo visus norėčiau pakviesti. Tikrai puikios išvados. Na, o dabar siūlau perėti prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Teisų ir vertybių programos steigimas. Pone Jean, Jean Lambert, paprašysiu jos kalbėti labai trumpai tam, kad laiko pasisakyti liktų dar ir šešėliniams pranešėjams. Prašau. I'm just finding the relevant bits of, of paper here. Um, as you know, we all suffer from, from that. Okay, well, the... Mes gavome nuomonę susijusią su teisų ir atybių programos steigimu. Aš esu pranešėję šiuo klausimu. Uh, Manome, kad tai pratesi savotiškai jau egzistuojančias programas. Tai yra e, taip pat ir numatytos, šiuo atveju turime ir numatytas priemonės pagrindiniams teisėms gyvendinti. Tai yra ir nuostatos susijusios su diskriminavimu darbo vietoje ir darbo užmokesčių skirtumais atskiroms rytims ir panašiai. Mes turime skatinti įtraukias darbo vietas, turime užtikrinti ores darbo sąlygas visiems. E, būtent čia siūloma pasitelkti Europos socialinio fondo lėšas. Ir sakyčiau, kad tai yra tinkamas siūlymas. Ponas Kukan e, taip pat pasisakė apie savo pranešimą apie pagrindinių teisių įgyvendinimą ES institucijose. Manau, tie pranešimai yra susiję. Mes e, stengiamės atsižvelgti visus pakeitimus, norėtume, kad galutinis variantas tų pakeitimų turėtų net tiek daug. Čia mes kalbame apie vertybių ir teisių skatinimą labiau negu apie jų e, apsaugą. Mes manome, kad Equinet taip pat turi sulaukti tinkamo finansavimo, nes tai padeda turėti bendrą politinę platformą. Mums tai yra svarbu žingsnis, kadangi tos struktūros buvo numatytos pagal mūsų statutą. Mes manome, kad ES teisės aktai turėtų būti tinkamai paremti, būtina juos įtraukti pilietinės visuomenės struktūras buvo pateikta pakeitimų ir manau, kad lybe komitete dėl jų taip pat buvo diskutuota. Mes siekiame vertybių ir kokybės teisės aktų. Mes norime, kad į lygybę būtų vienas iš svarbiausių siekiamų tikslų. Dvyliktasis pakeitimas, dvyliktam pakeitime kalbama apie žmonės, apie piliečius. E, apibrėžiame, kas mums yra piliečiai, ar tai yra piliečiai tik pagal, e, taip sakant, egzistuojančias teisinės taisyklės, ar mes labiau įtraukų apibrėžimą pasirinksime e, teisės ir vertybės, taip pat apibriešta, kas tai yra. Mes nebandome kažkokių grupių atskirti visuomenėje ir nesakoma, kad kažkas negalės gauti finansavimo pagal tai. Aš taip pat įtraukiau keletą pakeitimų, uh, Kai kurie iš jų yra tiesiogiai susijęs su duomenų apsaugos naujuoju reglamentu. Ankstesnėme reglamente to nebuvo. Ir manau, tai yra tas dalykas, kurį turėjau čia paminėti. Juo labiau, kad mes kalbame dabar apie tokias naujas problemas, kaip, interneti, kaip neapykantos skleidimas internetu ar rasinės neapykantos e, skleidimas internetu. E, E, su tom problemu svarbu kovoti, visą tai turėtų būti traukta į pagrindinį tekstą. Visą tai turės atsirasti reglamente. Ir reglamentas, reglamento apriptis turės būti tokia, kad apimtų šias problemas. Tai štai, tiek norėjau pateikti kol kas kolegų dėmesiu ir lauksiu kolegų įžvalgų dėl šios nuomonės. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Turime 15 minučių posėdžių, tad kreipiuosi šešėlinius pranešėjus, rakindamas pasisakyti labai trumpai, neviršyti dviejų minučių, kitaip visi pranešėjai nespės pasisakyti. Ponas Kosa, apie P frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš galiu tikrai pasakyti labai trumpai. Pasiūlyta nuomonė yra puikia bazė, puikus pagrindas e, mūsų diskusijai. Kai teikiame pakeitimus, galime tęsti savo darbą. Tačiau yra vienas dalykas, kurį norėčiau pažymėti atskirai. Susidaro įspūdis, kad kad visos frakcijos remia idėją, kad neįgalus asmenys turi užimti centrinę vietą. Europos Sąjunga yra pasirašiusi jungtinių tautų konvenciją dėl neįgalių asmenų teisių. Turime taip pat uh, dokumentą dėl mažumų apsaugos ir turime pasižiūrėti, kaip į tuos dokumentus geriau atsižvelgti. Dar vienas papildomas elementas, kuris susijęs su duomenų apsauga. Norėtume paskatinti elgtis atsargiai. Negalime primti tokių siūlymų, kurie negalėtų būti greit pritaikyti. Ketvirta. Rodiklių klausimas turime labai aiškiai pasakyti, kad dėl viso to rodiklių proceso reikėtų būti apsisprendusiems ir pasi, reikėtų pasirinkti, kaip vertinsime E, ko pavyko pasiekti vestavus lėšas. Džiaugiuosi bendradarbiavimu būsimu su jumis ir tikiuosi, kad diskusijų pabaigoje turėsime reikiamą paketą, kuris apims e, nuostatą susijusią su mūsų tikslų siekiu. Mes taip pat galėtume padėti ir kai kurioms pilietinės, kai kurioms pilietinės visuomenės organizacijoms. Tai irgi būtų, būtų dalykas padedantis siekti mūsų tikslų. Ačiū, sako pirmininkas. Pona Zanonato. E, vėlgi, prašyčiau kolegos kalbėti labai trumpai, nedaugiau dviejų minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Pritariu daugeliu iki šiol iškeltų klausimų ir pateiktų pakeitimų atstovauju socialdemokratų frakcijai ir manau, kad reikia pat, pa, sustiprinti šį pranešimą, e, būtina numatyti kuo efektyvesnę priemonę, kurios poveikis būtų e, pozityvus, padėtų kovoti su diskriminacija, socialinė atskirtimi, kad, nebūt, kad nuo to nekentėtų tos visuomenės grupės, kurios yra visuomenės paribyje. Mes Turime skleisti tas vertybės, kurioms visi pritarėme. Europiečiai turi turėti galimybę tas vertybės laikyti mums visiems bendromis, suprantamomis. Kartais jas bandoma nuneikti. Europoje plinta kai kurios totalitarizmo apraiškos ar paminamos kitos vertybės ir tai nėra gerai. Parlamente praėjus 2000 metais prašėme parengti priemonę, kurios tikslas būtų paremti pilietis visuomenės organizacijas, kad būtų skatinama ES pagrindinių teisių e, plėtra. Komisija atliko tam tikrus veiksmus, bet jie nėra pakankami. Nevyriausybinės organizacijos turi turėti galimybę dirbti skatinamos ES pagrindinės teisės ir žmogaus teisų apsaugą. Daugelį šalių tokioje kaip, pavyzdžiui, mano šalis, kartais pilietinės visuomenės organizacijos puolamos, stigmatizuojamos. Dėl to mes manome, kad bent dalis tų lėšų būtų skirtos nevyriausybinėms organizacijoms. Numačius reikiamą finansavimo priemonę, kuri būtų lankstesnė. 40 milijonų eurų tiek numatyta finansuoti tai priemoniai. Tai nedaug lėšų e, tokiam fondui, kuris nori kovoti su labai dideliais mūsų visuomenės iššūkiais. Kai dėl nuomonės projekto paritariu pranešėjai, reikia į pirmą priedą, e, iš pirmo tiksliau priedo perkelti tam tikras nuostatas į, pa, į pagrindinį tekstą, kad uh, būtų tinkamai apimti visi mums rūpinimi aspektai. Nemanau, kad institucijų komunikavimą ir komisijos komunikavimą būtų galima naudoti šio fondo lėšas, to nereikėtų. Tiesiog e, į pavadinimą dar siūlyčiau be to įtraukti ir e, terminą lygybė. Pirmininkas, ačiū ponia Šilavska. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū už siūlymą dokumentų, kurį perskaičiau su dideliu susidomėjimu. Čia kalbama apie demokry, demokratijos apsaugą, apie mažumų apsaugą. Tai yra tie dalykai, kurie rūpi mums visiems. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę su šiuo siūlymu susipažinti. E, be kita ko, būtina būtų kalbėti ir apie Romų integraciją. Mes kartais e, skirtingai apie kai kurios dalykus manome su pranešėje, tačiau manau, kad kito programavimo laikotarpiu mes e, daugiau dėmesio skirsime tam, kad būtų kovojama su kalba, skatinančia neapykantą internete arba kaip puldinėjami internetu neįgalus asmenys ar kokie nors religiniai grupiai priklausantis asmenys. Norėčiau čia pirmiausia, kad būtų tinkami apsaugoti neįgalus asmenys ir vaikai. Ačiū. Alde frakcijos vardus, kole, vardų kolega Marinoj Pinto. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Ir noriu tik tai paminėti, kad man ši nuomonė labai svarbi. ES yra patiriama krizė dėl populizmo dešiniojo ir kairiojo plitimo. Manau, kad e, Šis pranešimas gali suvadinti esminį vaidmenį, gražinant ES į jos pagrindinių vertybių kelią, į žmogaus teisų kelią, politinė ir ekonominė sąjunga negali planuoti tik laisvo kapitalo ir prekių judėjimo. Yra būtina, kad Europos piliečiai galėtų laisvai judėti, nesvarbu, iš kokios šalies jie yra. ES yra jaučiama rimta problema, dėl kurios ir susidarė mūsų dabar krečianti krizė. Susidaro toks įspūdis, kad žmogaus teisės yra, na, kaip kokia girliandą ant kalėdų eglutės, skirtą papuošti politinėms kalboms, bet e, tai lyg ir nebebuvo taikoma ES vadovų praktikoje. Labai svarbu, kad vertybių ir žmogaus teisių klausimas ES grįžtų į mūsų darbo tvarkę, kad ji taptų orientyru mūsų politiniams vadovams, ES politiniams vadovams, šalių vadovams ir kad tai nebūtų vien tik gražūs žodžiai kalboms papuošti švenčių progą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. GUE frakcijos vardu niekas nenori kalbėti, FDD ir ENF kolegų taip pat nėra, tad dabar norėčiau vėl suteikti žodį pranešėjai, poniai Lambert. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegoms sulaukėme labai pozityvių komentarų. Ir nors nuomonės kartais yra skirtingos, mes dirbsime visi kartu ir stengsimės pagerinti tą dokumento, kurį dabar turime, kurį dabar turime savo stalo. Buvo paminėti kai kurie specifiniai dalykai, tokių, tokie kaip mažumų apsauga ar bendros vertybės ir dalymasis jomis, kai dėl duomenų apsaugos iš dalies pažvelgėme šio klausimo svarbą. Svarbu, kad žmonės suprastų, kokias teisės jie turi. Mums, MPL komitetui, tai yra svarbus klausimas, kaip ir, pavyzdžiui, duomenų apsauga. Žmonės turi žinoti, kad kiekvienas jų krustelėjimas nėra būtinai stebimas iš labai arti. E, man atrodo, tą žmonėms žinia irgi svarbu pasiūsti, nes tai irgi yra susijęs su žmogaus teisų apsauga. Ačiū dar kartą kolegoms ir lauksiu jūsų pakeitimų, kad galėtume dirbti toliau. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Šešėlinių pranešėjus vyks 45 ar 46 savaitę. Lapkričio 19-20 yra numatytas balsavimas komitete, lybė bus balsuojama gruodžio 3 dieną. Mūsų kitas posėdis vyks spalio 18 dieną nuo 9 iki 12.30 Briuselėje. Čia. Atleiskite, kad pradėjau skubinti jūsų posėdžio pabaigą ir ačiū vertėjams kurie turėjo dirbti daug intensyviau, kadangi kolegas raginau kalbėti greičiau. Visiems ačiū ir gražios popietės.